Labas rytas, mėly kolegos, pradėkime posėdį. Patvirtinkime darbo tvarkę, pakeitimų, darbo tvarkį, pasiūlymų dėl pakeitimų negavau, taigi darbo tvarkę laikome patvirtintą. Noriu pagal antrį darbo atvarkės punktą atkreipti įsidėmėsi į Cont News oficialų leidinį ir ten esame informacija apie vertimo e, režimą. Prašau jūsų pasiruošti balsavimo korteles trečiam darbo tvarkės klausimui, mums jų prireiks. Ir mm, dabar balsuosime mm, dėl Sančias Nėra pranešimo, Silo Frankos mm, dėl kovos su sukčiavimu programos ES mastu. Ar norėsite kalbėti pranešiau? Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai labai noriu pasakyti, kad sėkmingai padirbėjome su, kolegais, su kolegomis, kurie pateikė pakeitimus ir noriu pabrėžti, kad 44, 45 ir 36 pakeitimai jiems negaliu pritarti ne dėl jų turinio, bet dėl to, kad jie nepriskirtini šiam teisės aktui ir geriausių ketinimų vedamas būčiau rinkęs juos priimti, bet jų nėra dėl mano pasakytų priežasčių balsavimo sąraše. Ačiū. Ačiū. 44 pakeitimas, kas už, prieš. Pradėkime nuo pradžių. 44 pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. 45 kas už prieš susilaiko atmesta, septintasis kas už, prieš susilaiko. Galiu tik spėti, kaip e, turėtų atrodyti balsavimo rezultatai, taigi kartuojame balsavimą, kas už, prieš susilaiko. Gerai, elektroniniu būdu pastikrinkime dėl septintojo pakeitimo. Nu, dabar jau turime rezultatus. Balsuoti baigiame. Pritarta didelė balsų persvara. Aštuntasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko. Pritarta devintasis, kas už, prieš susilaiko. Pritarta dešimtasis už, prieš susilaiko. Pritarta vienuoliktasis už, prieš. Ar galime pasitikrinti dėl vienuoliktojo pakeitimo? Manau, kad pritarta, tačiau Rezultatai ne viskai aiškus. Balsuoti baigėme pritarta. 46 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Biudžeto penktasis pakeitimas dėl jo balsuoti nereikia. 12 kas už, prieš susilaiko pritarta. 13 kas už, prieš susilaiko pritarta. 14 kas už, prieš susilaiko pasitikrinkime dėl 14 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Pritarta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 47 atkrinta, 15 taip pat 16, kas už, prieš susilaiko pritarta, 17 kas už, prieš susilaiko pritarta, 18 kas už, prieš susilaiko pritarta 19, kas už, prieš susilaiko pritarta 20, kas už, prieš susilaiko pritarta 21, kas už, prieš susilaiko pritarta 22, kas už, prieš susilaiko pritarta 23, kas už, prieš susilaiko pritarta 24, kas už, prieš susilaiko pritarta 48, kas už, prieš susilaiko pritarta, 25 kas už, prieš susilaiko pritarta, 26 kas už, prieš susilaiko pritarta, 49 kas už, prieš susilaiko pritarta, 50 kas už, prieš susilaiko pritarta, 27 kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl 27 pakeitimo, balsuoti pradame. Balsuoti baigiame pritarta 28, kas už, prieš susilaiko pritarta 29, kas už, prieš susilaiko pritarta 30, kas už, prieš susilaiko pritarta 30, 51, kas už, prieš susilaiko pritarta 31, kas už, prieš <clears throat> pasitikrinkime dėl 31 pakeitimo. Balsuoti baigiame atmesta 32 kas už, prieš susilaiko pritarta 52 kas už, prieš susilaiko pritarta 53 kas už, prieš susilaiko pritarta 33 kas už, prieš susilaiko pritarta 54 kas už, prieš susilaiko pritarta 34 kas už, prieš susilaiko pritarta 55 kas už prieš susilaiko pritarta, 56 kas už, prieš susilaiko pritarta, 35 atkrinta, pirmasis biudžeto komiteto, kas už, prieš susilaiko pritarta, antrasis biudžeto, už, prieš susilaiko pritarta, <clears throat> pirmasis, kas už, prieš susilaiko pritarta, biudžeto trečiasis balsuoti nereikia, 36 kas už, prieš susilaiko atmesta, 37 kas už, prieš susilaiko Ar galime pastikrinti dėl 20, 37? E, Balsuoti baigiame. Pritarta ketvirtasis biudžeto, kas už, prieš susilaiko pritarta, 38, kas už, prieš susilaiko pritarta, pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 40, kas už, prieš susilaiko pritarta, 41, kas už, prieš susilaiko pritarta, 42 už prieš susilaiko pritarta, trečiasis už prieš susilaiko pritarta, antrasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, penktasis už prieš susilaiko pritarta, šeštasis už prieš susilaiko pritarta. Dabar galtinis balsavimas vardiniu būdu <clears throat> dėl dokumento su visais pakeitimais, vardinis balsavimas pradedamas. 17 balsų už, ne vienam nebalsavus prieš, pritarta sveikiname pranešė. Dabar balsuosime dėl e, BŽUP reglamento nuomonės. Pranešė yra kolegė Šmit. Ar ji pageidauja kalbėti? Ne. Tada balsuome dėl 16 pakeitimo. E, iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta Antroji dalis už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl antrosios dalies. 16 pakeitimo antroji dalis tikrinamės. Balsuoti baigiame. Atmesta 17 pakeitimas kas už, prieš susilaiko. Atmesta 18 kas už, prieš susilaiko atmesta 19, kas už prieš susilaiko. Pastikrinkime dėl 19 pakeitimo. Peritarta. 20 pakeitimas dvi dalys, kas už pirmąjį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pasitikrinkime dėl antrosios dalies 20 pakeitimo. pritarta. 21 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 22 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 23 pakeitimas dvi dalis, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko atmesta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta. 24 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 25 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 26 pakeitimas, už, prieš susilaiko pritarta. 27 pakeitimas, dvi dalys, kas už pirmąją, <clears throat> kas prieš susilaiko atmesta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pasitikrinkime dėl antrosios dalies. Balsuoti baigiame pritartą. 28 <clears throat> pakeitimas kas už, prieš susilaiko pritarta. 29 kas už, prieš susilaiko pritarta. 30 kas už, prieš susilaiko. Pritarta pirmas pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta 31 su žodinė pataisa. Kas už prieš susilaiko pritarta, 302 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 33 su žodinė pataisa, nieks neprieštarauja jiems, kas už prieš susilaiko, pasitikrinkime dėl 303 pakeitimo. Balsuoti baigiame pritartą. Antras pakeitimas. Ir trečiasis atsimti, ketvirtas pakeitimas už prieš. Pastikrinkime dėl ketvirtojo pakeitimo. Tikrinamės. Pritarta 34 pakeitimas, kas už prieš susilaiko. Pritarta penktasis už prieš susilaiko. Pritarta šeštasis, kas už prieš susilaiko pritarta, 35 atkrinta, 7 atsimtas, 8 taip pat, 36 kas už, prieš pasitikrinkime dėl 36 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Devint, pritarta devintasis už prieš susilaiko pritarta, dešimtasis kas už prieš susilaiko pritarta, vienuoliktasis kas už prieš susilaiko pritarta, dvyliktasis kas už prieš susilaiko pritarta, tryliktasis kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 13 pakeitimo. Manau, kad pritartam. Pažiūrėkime. Atmesta balsams pasiskiršius po lygiai. 37 pakeitimas, turime dėl jo balsuoti, kas už prieš susilaiko pritarta, 14 e, kas už prieš susilaiko pritarta, 15 kas už prieš susilaiko pritarta. Kultinis balsavimas vardiniu vadu pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta didelė balsų persvara. Sveikiname pranešėją. Darbas tikrai buvo nelengvas. Balsuosime dabar, dabar dėl nuomonės, dėl e, strateginių planų, e, garantijų fondo ir kaimo vietovių. Pranešėjas ponas Celeris, kuris kalbėti negali, ar kas nors norėtų vietojo kalbėti, ne, tuomet pradame balsavimus 11 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 12 pakeitimas. Pasitikrinkime dėl 12 pakeitimo. Pritarta 13 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 14 pakeitimas už prieš susilaiko. 14 pastikrinkime. Dėl 14 pritarta. 15 už prieš susilaiko. 17 už prieš susilaiko. <clears throat> 18 už prieš susilaiko atmesta, 19 už prieš susilaiko atmesta, 20 už prieš susilaiko. Manau, kad atmesta, bet pasitikrinkime dėl 20 pakeitimo. Pridarta 21, kas už prieš susilaiko atmesta, 22 už prieš susilaiko pritarta, 23 kas už, prieš susilaiko atmesta, 24 kas už, prieš susilaiko pasitikrinkime dėl 24, manau, kad pritarta. Pritarta. 25 kas už, prieš susilaiko pritarta, 26 kas už, prieš susilaiko pritarta, 27 kas už, prieš susilaiko pritarta, 28 kas už, prieš susilaiko pritarta, 29 kas už, prieš susilaiko atmesta, 30 kas už, prieš susilaiko. Atmesta 31. Kas už prieš susilaiko. Atmesta 32. Kas už prieš susilaiko. Atmesta pirmasis. Kas už prieš susilaiko. Pritarta 303. Kas už prieš. Pasitikrinkime dėl 33 pakeitimo. atmesta. <clears throat> kas parašyta darbo tvarkos taisyklėse dėl neteisingai nuspausto balsavimo mygtuko e, įprasta tvarka e, dėl to nesikeičia balsavimo rezultatai, tačiau aš tavo atveju, kadangi esi toks mielas bičias, netaikysiu šios taisyklės. tiksliau vis tiek negalės padaryti tavo išimties dėl to. 33 <clears throat> pakeitimas buvo atmestas 304, kas už, prieš susilaiką. Pastikrinkime dėl 304. Atmesta. 35 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 37 kas už prieš susilaiko atmesta, 36 kas už prieš susilaiko. E, pastikrinkime dėl 36 pakeitimo. Atmesta dėliava su persvaram. Atsiprašau, nepastebėjau, 38-39 tapatus, kas už prieš susilaiko. Pastikrinkime dėl šių dviejų pakeitimų, 38 ir 39. Pritarta. 40 <clears throat> ir 41 kartu, kas už prieš susilaiko pritarta. 42 ir 43 kartu, kas už prieš susilaiko pritarta, 44, 45 kartu, kas už prieš susilaiko pritarta, antrasis ir 46 kartu, kas už prieš susilaiko pritarta 47 ir 48 kartu, kas už prieš susilaiko pritarta. 49 kas už prieš susilaiko. Pastikrinkime dėl 49 pakeitimo. Balsuoti baigiame atmestą 50, kas už, prieš susilaiko. Reikia taip pat pastikrinti, apgailestauju. atmesta 51, kas už, prieš, susilaiko pritarta 52, kas už, prieš, susilaiko atmesta 53, kas už, prieš, susilaiko atmesta 54, kas už, prieš, susilaiko atmesta 3, kas už, prieš, susilaiko pritarta 4, kas už, prieš, susilaiko pritarta 55, kas už, prieš susilaiko pritarta, penktas kas už, prieš susilaiko pritarta, penkiasdešimt šeštas kas už, prieš susilaiko atmesta, penkiasdešimt septintas kas už, prieš susilaiko atmesta, penkiasdešimt aštuntas dvi dalys kas už pirmąją, kas prieš susilaiko atmesta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko. <clears throat> Pasitikrinkime dėl antros dalies, manau, kad atmestų neesu tikra. Tačiau taip atmesta, atsiprašau, sako pirmininkė 59, kas už prieš susilaiko atmesta. 60 su žodinio pataiso, niekas ją neprieštarauja, kas už prieš susilaiko atmesta 61 už prieš susilaiko, atmesta 62 kas už prieš susilaiko, atmesta 63 kas už prieš susilaiko, pasitikrinkime dėl 63 pakeitimo. Pritarta 64 už prieš susilaiko atmesta, 65 už prieš susilaiko atmesta, 66 kas už prieš susilaiko pritarta, 67 kas už prieš susilaiko atmesta, 68 kas už prieš susilaiko pritarta, 69 kas už prieš susilaiko pritarta, 70 kas už prieš susilaiko pritarta. Pasitikrinkime dėl 70 pakeitimo. Es ist angenommen. Pritarta 71, kas už, prieš susilaiko, pritarta. 72, kas už, prieš susilaiko. Pastikrinkime dėl 72 taip pat. Pritarta. E, 73 <clears throat> už prieš susilaiko pritartas 74 už prieš susilaiko. Pastikrinkime dėl 74. Pritarta 75 už prieš susilaiko pritarta. 76 už prieš susilaiko pritarta. 77 už prieš susilaiko pritarta. 78 už prieš susilaiko. Atmesta 79 už prieš susilaiko. Atmesta 80 už prieš susilaiko. Pritarta 81 kas už prieš susilaiko. Pritarta 82 kas už prieš susilaiko. Atmesta 83, kas už prieš susilaiko atmesta, 84, kas už prieš susilaiko pritarta, 85, kas už prieš susilaiko pritarta, 86, kas už prieš susilaiko atmesta, 87, kas už prieš susilaiko atmesta, 88, kas už prieš susilaiko atmesta, 89, kas už prieš susilaiko Atmesta 90, kas už, prieš susilaiko. Atmesta 6, kas už, prieš susilaiko. Pastikrinkime dėl šešto pakeitimo, manau, kad atmesta. E, 91, kas už, prieš susilaiko. Pritarta 22, kas už, prieš susilaiko pritarta 93, kas už, prieš susilaiko, pritarta 94, už, prieš susilaiko, pritarta 95, kas už, prieš susilaiko, pritarta 7, kas už, prieš. Ojojoj, reikia pastikrinti dėl septinto. Tikrinamės. Balsuoti baigiame. Pritarta aštuntasis, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta 96, atkrinta 97, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta devintasis, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta 28, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dešimtasis, kas už <clears throat> prieš <clears throat> susilaiko, pritarta 99. Už prieš susilaiko, atmestas šimtasis, kas už prieš susilaiko. Atmesta galtinis balsavimas vardiniu būdu, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Tokiu būdu pranešimas patvirtintas. 17 balsų balsaus už vienam. Saus prieš. Sveikiname pranešėją. <clears throat> Dabar penktasis darbo atvarkės klausimas. 2006. Nu, Išsirušiavome, tai galime tęsti posėdį. Šeštas darbo tvarkės klausimas Europos e, kovos su sukčiavimo tarnybos tyrimas e, dėl bendrabiavimo su Europos prokuratūra. Tai yra e, komisijos pasiūlymas pagal bendrą sprendimo priimo procedūrą. Pranešėja esu aš. Pranešimui pateikti maždaug 180 pakeitimų. Per valandą laiko turėtume šį prašymą aptarti. Noriu pasisveikinti su ponu Itelė, Olafo vadovu. Džiaugiuosi, kad atvykote kartu su savo padėjėjais. Taip pat Olafo priežiūros komiteto atstovus mes pakvietėme dalyvauti šią diskusiją. Iš pranešimo galite matyti, kad aš pritariu komisijos pasiūlymui. Iš esmės prisimenu pastarąją peržiūrą, kuri užtruko septynerius metus ir aš e, tikrai nuoširdžiai raginu tarybą ir valstybės narės e, sprendimus priimti šį kartą daug greičiau, nes e, esame suplanavę iš karto po Europos parlamento rinkimų pradėti trilogo dėrybą savo pranešime Aš pritariu pasiūlymui pakeisti reglamentą prie pasikeitusių aplinkybių, tam, kad būtų galima įsteigti Europos prokuratūrą. Palankiai vertinu išvadas padarytas po 17 metų įvertinimo. Šis įvertinimas yra labai svarbus mano pasiūlymams, nes e, didžioji dalis ir yra grindžiami vertinimo išvadomis, o vertinimo išvadose parašyta, kad būtina e, gerinti Olafo vykdomų tyrimų veiksmingumą, tam reikia patikslinti taisyklės dėl tyrimų vykdomų valstybėse narėse ir patikrų vietose bei galimybės e, e, gauti informaciją apie bankų sąskaitas, taip pat palankiai vertinu procedūrinių supaprastinimų pasiūlymus, tačiau įvairiuose seminaruose mes diskutavome apie tai ir šio pasiūlymo pakanka tam, kad būtų užtikrintas bendrabiavimas su Europinė prokuratūra ir uh, sudarytos tinkamos sąlygos prokuratūrai pasinaudoti Olafo tyrimo, vyk, tyrimų vykdomų rezultatais ir aš manau, kad šias ir tie komisija problemų neišsprendė. Taip pat e, manau, kad kalbant apie išmoktas pamokas, e, vis tik tai reikėtų labiau atsižvelgti į praeities klaidas savo pranešimo projekte. Aš apibendrindama mm, Gal pasakyti, kad e, <clears throat> siūlau šiek tiek pakeisti bendrabiavimo taisyklės, e, kai kurias sugriežtinti, kai kurias sušvelninti ir papildomus, kalbant apie papildomus veiksmus susijusius su valstybių narių institucijų e, iniciatyvomis e, pratesant Olafo vykdomus tyrimus. Atkreipiau atitinkamą dėmesį į tokią būtinybę, taip pat nepamiršau ginčių su priežiūros komitetu ir klausimo, kas su kokiais dokumentais gali ir turi teisę susipažinti ir visuomet e, turime nepamiršti asmenų, kurių atžvilgių yra vykdomas tyrimas procedūrinių teisų. Aš taip pat atsisakiau skirstimo į vidaus ir išorės tyrimus, tai turbūt pats rimčiausias pakeitimas ir dėl techninių priežasčių susijusių su trečiojo ir ketvirtojo straipsniu labai daug pakeitimų. Šis pakeitimas apriepia E, todėl kai, kurias, kai kurių teisų nuostatų aš atsisakiau, siūlau jas išbraukti ir kai kitas dalis sujungiau tarpusavyje. Jau pastarai kartą diskutavome apie tai ir teikime atitinkamą pasiūlymą atsisakyti vidaus ir išorės tyrimo, tačiau darybose nepasistumėjome į priekį, kodėl siūlau atsisakyti šių dviejų e, grupių nes išorės tyrimuose nedalyvauja ES institucijos, o e, atliekant vidaus tyrimus labai dažnos bylos yra susijusios taip pat ir su išorės tyrimais. Septintame straipsnė apie tai kalbama, siekiant suderinti abi procedūras nuo komisijos pasiūlyme e, bandoma E, suderinti tarpusavyje išorės ir vidaus tyrimų tvarką, todėl aš dar papildomą punktą pasiūliau, nes manau, kad e, jis tikrai yra būtinas ir e, atsižvelgiant į Europijos prokuratūros veiklą, <clears throat> toks atskirimas nebūtų pagristas, todėl ir tyrimo objektams būtų tokiu atveju daug paprasčiau susigaudyti dėl to, kokiamis procedūrinėmis teisėmis jie gali pasinaudoti. Steigus e, Europinę e, prokuratūrą Olafo vykdomi tyrimai taptų tik tai sudėtingesni tiek dėl sukčiavimo atveju, tiek dėl kitų pažeidimų. Yra nustatyta tam e, tikra riba, E, nusikaltimo arba nusikalstamos veiklos masto, nuo kurios jau veiksmų įmasi Europinė prokuratura, tačiau e, dėl visų kitų pažeidimų, kurie yra žemiau numatytos ribos, taip pat kažkas turi imtis veiksmų. Taigi, jeigu dar mes pradėtume atskirdinėti tarpusio vidaus ir išorės tyrimus, tai mm, procedūrų sudėtingumas tik tai dar labiau padidėtų ir po ilgų diskusijų mes vis tik tai nusprendėme, siekdami E, procedūras supaprastinti, susakyti šio skirstimo. Dėl tyrimo e, subjektų procedūrinių teisių e, senas pakeitimas vėl iškyla į dienos šviesą dėl Europos parlamento narių biurų statuso. Ir <clears throat> anksčiau jau įteikiama dėl procedūrinės teisės priežasčių, ji nebuvo atsižvelgta, dabar aš jį vėl teikiu, nes e, tuo metu e, e, buvo tam tikrą prasme pribojamas tyrimų subjektų teisės ir dabar aš mačiau galimybę uh, asmenį, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas, susipažinti su galutinė tyrimo medžiaga. Mm, taip pat e, e, e, mes sume numatyti tam tikrą instituciją arba pareigūną, kuri, kuriam būtų galima teikti skundus vykdomo tyrimo metu ir šią funkciją mes dabar siūlome patikėti priežiūros komitetui Olafo. Uh, E, tai yra vienintelis atvejis, kuomet priežiūros komitetas gali tikrinti e, vykdomus tyrimus, visais kitais atvejais gali susipažinti tik tai su baigtais tyrimais. Taip pat aš jau patvirtinti procedūrinį kodeksą ir nustatyti taisyklės, kurios turi būti taikomos pagal deleguotą teisės aktą e, vykdomam tyrimui, ponia Ajala Sender savo laiku e, e, siūlė įtraukti atitinkamą nuostatą netgi ir į reglamentą ir mm, taryba mm, pasišiaušė ties to pasiūlymu ir nieko negalėjome pasiekti. Todėl mes dabar siūlome komisijai remiantis tomis instrukcijomis parengti deleguotą teisės aktą, kurią mes galėtume pritarti ar nepritarti, tačiau mes, mums reikėtų toliau kištis į jo parengimo procedūrą. Kiti pakeitimai susiję su e, prioritetiniu tyrimo atsisakymu. Anksčiau įsitikinome, kad tą tai yra sudėtinga padaryti, geresnės prieigos e, priežiūros komiteto prie informacijos 5, 6a, 15 ir 17 e, punktai susiję su tinkamomis rekomendacijomis generaliniam direktoriui, siekiant žvelgti į valstybių narių nuomonės, taip pat e, siūlome greičiau baigti tyrimus. Dabar parašyta, kad po 12 mėnesių e, Olafas turi kalbėti apie tyrimus su priežos komitetų siūlome numatyti 9 mėnesių laikotarpį, taip pat dėl teisminių ir administracinių procedūrų pateikiau tam tikrus pakeitimų pasiūlymus. Kiti pakeitimai susijęs su bendrabiavimo su prokuratura skatinimu ir ponė Itelė. Tikrai neprašau priimti to asmeniškai, tačiau per praėjusius metus tikrai pastebėjome kad e, reikėtų skatinti bendradarbiavimą tarp priežiūros komiteto ir direktoriaus. Balsuosime kovo 14 dieną ir balandį balsuosime plenarinėje sesijoje. Pakeitimų teikimo terminai baigėsi atitinkamai anksčiau. Mm, taigi, tiek e, norėjau papasakoti savo pranešimą, atsiprašau, kad kalbėjau šiek tiek e, ilgiau, tačiau kad dabar galėsime viską išsamiau aptarti. Dabar žodžiu šešėjams pranešėjams, kolega Kun. Ačiū ponė pirmininkė už e, išsamų savo pranešimo pristatymą ir e, parengimą. Jūsų pasiūlymams galiu iš esmės pritarti. Labai svarbu, kad papildomos priemonės, kurias taiko es institucijos ir nacionalinės tarnybos, būtų pagerintos, procedūrinės garantijos turi būti pagerintos, ypač e, kalbant apie bendradarbiavimą su prokuratūra ir taip pat būtina e, užkirsti kelią e, funkcijų dubliavimui tarp Olafo ir Europinės prokuratūros ir taip pat surinkti įkalčiai turi būti naudojami atitinkamuose teismėse nagrinėjimuose. Man galbūt šiek tiek nepriimtini pasiūlymai dėl uh, sankcijų mm, arba taisyklių galiojančių valstybėms narėms, kurios nedalyvauja Europinės prokuratūros veikloje, mes turime čia patvirtinti aiškias taisyklės tam, kad užtikrintume visapusišką teisinį saugumą. Tai yra labai svarbus aspektas ir žinoma papildomas priemonės čia turi būti visapusiškai garantuotas, kalbant apie mm, priežios komiteto kaip tam tikro kontrolieriaus funkcijas. Man kol kas nelabai aišku. Jeigu nebūtų patvirtintos privalomas nuostatos, tai e, kaip e, tas kontrolierius priežiūros komiteto asmenyje mums turėtų padėti iškilus e, abejonių. Čia mes galbūt turėtume kalbėti apie priežiūros komiteto įgaliojimų išplėtimą. Taigi tai yra tie aspektai, kuriuos dar reikia aptarti. Na, žinoma, klausimas <clears throat> susijęs su tuo, kad Olafo, iš Olafo įgaliojimų srities reikėtų išbraukti Europos parlamento narių biurus. Čia, manau, taip pat diskutuotinas klausimas. Be to norėčiau aiškiai pabrėžti būtinybę įtraukti PVM sukčiavimą, siekiant apsaugoti es finansinius interesus, taikymo sritį ir pasiūlyti, vertinant Olafo reglamentą, vertinimo procedūrą pritaikyti prie Europinės prokuratūros veiklos vertinimo, tai numatyti penkerių metų vertinimo laikotarpį, tam, kad galėtume ištaisyti tam galimai pasirinkti taikysiančias klaidas. E, e, na, pateiksiu dar kelis pakeitimų pasiūlymus, tačiau nekantriai laukia tolimesnio konstruktyvos bendarbiavimo. Taip tikrai tas e, jūs pasiūlymas dėl įvertimo veiklos labai, yra labai puikia mintis. Gaila, kad ją pamiršau kolegais tas žodis. Ačiū pirmininkė. Keli pastebėjimai. Manau, kad komisija pateikė tikrai gerą pasiūlymą siekiant užtikrinti e, Olafo ir prokuratūros e, veiklos tarpusavio sąsajas ir taip pat ponios Greslės pranešimą vertinu. Labai aukštai noriu e, teigiamai vertinti tris aspektus. Pirmiausiai daugumą pasiūlymų yra grindžiami viena vertus audito rūmų, kita vertus Olafo priežiūros komiteto arba uh, duomenų apsaugos pareigūno pasiūlymais ir rekomendacijomis joms mes pritarėme kaip žalieji. Antras teigiamas aspektas tai yra diskusija dėl <clears throat> atsisakymo skirstyti tyrimus į vidaus ir išorės tyrimus. Čia turime užtikrinti, kad Olafo turimos e, galios būtų išsaugotos e, ir įtaka vykdant e, vidinius tyrimus. Trečias aspektas yra prievalės numatymas Olafui pradėti tyrimus kilus įtarimui dėl korupcijos atveju. Mes pritarėme šiam pasiūlymui, anksčiau buvo tik tai rekomendacijai. Dar keli klausimai man kyla. Šiame kontekste man susidaro įspūdis, kad e, anksčiau Olafo struktūrose buvo tam tikrų problemų ir mes e, e, siekime padaryti atinkamas išvadas, tačiau dėl to bandome galbūt pernelyg pažaboti dabartinio ir būsimo Olafo direktorių veiksmų laisvę tai turėtume pagalvoti. Kitas klausimas susijęs su tuo, kad Olfas neturėtų vykdyti tyrimų parlamento narių ir jų padėjėjų atžvilgių, paliekant galimybę inicijuoti valstybėms narėms atitinkamus baudžiamosius tyrimus. Čia mums žaliesiams dėl to pasiūlymo kyla tam tikrų sunkumų mes nenorime kvestionuoti Europos parlamento narių statuto, tačiau neleisti Olafui Jeigu, tokiu atveju, jeigu Europos parlamento nariai arba jų akredituoti padėjėjai imtis veiksmų, manome, kad čia e, būtų per plačiai užsimotas tokiais pasiūlymais, taigi galite tikėtis atitinkamų mūsų pakeitimo taip pat ir dėl šio klausimo. Ačiū kolega Novakov. E, šešėlių pranešėjų daugiau nematau salėje. Dėkoju. Aš džiaugiuosi, kad yra parengtas šis pranešimas dėl komisijos pasiūlymo, nes e, pastaraisiais metais e, mūsų šalių piliečiai suprato, kad e, Olafas yra ta institucija, kuri geba aptikti įvairaus netinkamo elgesio pavyzdžius ir atvejus. Uh, kai kalba eina apie finansų valdymą. Ir akivaizdu, kad ši agentūra turėtų veikti dar geriau, nei veikia pastaraisiais metais. Apie tai esame nekasą kalbėję. Esame kalbėję apie šios agentūros problemas. Ir aš matau, kad Olafas kartu su Europos prokuratūra nuo šiol galės dar geriau rūpintis mokesčių mokėtojų pinigais. Dar geriau juos apsaugot. Kai kalbame apie Europos parlamentą ir jo pasiūlymus, Turėtume suprasti, kad mums reikėtų aptarti įvairias nuomonės. Reikia įsamiau panagrinėti šios institucijų, šių institucijų darbą. Bet iš esmės manau, kad galima pritarti komisijos pasiūlymui ir galima būtų net ir galvoti apie tai, kaip ši institucija galėtų dar aktyviau dalyvauti, vykdant tyrimus valstybėse narėse, tam, kad visos operacijos būtų atliekamos veiksmingai kad visos sugražintinos lėšos būtų sugražintos ir kad kartais net prireikus būtų atkreipiamas ir teisingumo teismą. Nes žinome, kad kartais tyrimų rezultatai parodo, kad reikimtis veiksmų valstybėse narėse, bet valstybės narės į tokias rekomendacijas nereaguoja. Taigi aš pritariu pasiūlymui sustiprinti Olafo veiklą ir aš tikiu, kad ši e, agentūra galės ateityje veikti dar veiksmingiau ir geriau, ypač jei gerai bendradarbiaus su Europos prokuratūra. Nebejoju, kad Olofo pareigūnai e, sugebės e, atlikti jiems patikėtas užduotis. Ir tikiuosi taip pat, kad mes baigsim rengti ir pranešim dėl Europolo ir tikiuosi, kad galėsime dar per šią kadenciją baigti rengti šį dokumentą, kad galėtume uh, pradėti kuo skubiau trišalės darybas. Na kaip stengsime iš tikrųjų. Dabar sutiksiu žodį ponui Italą. Ne, ponė Ita, Ines, prašau. Ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti Jums už visą e, šį darbą. E, baigėsi mūsų kadencija ir yra galimybė pasiekti bent jau pirminį e, nuomonių suderinimą. Ir man atrodo, kad dar galėsime dirbti dėl kai kurių aspektų šio pasiūlymo. E, bendrai jau pasikeitėme nuomonėmis ir pritariu pono Kun išsakytoms mintims, ypač dėl to, kad dabar vyksta e, pe persitvarkimas, kad e, at, įsibėgėja e, prokuratūra ir at, pradeda naujoviškai dirbti OLAF, tai susijęs su vairiausiamis užduotimis. Sutinku ir su ponu Stas, kad šis reglamentas yra svarstomas tokiu metu, kuomet jau įveikta e, konfliktinė situacija egzistavusi praeitie, o Olafe ir kai kuriuose jūsų pakeitimuose siūloma dar kartą apmastyti, e, kaip turėtų, kokie turėtų būti santykiai tarp Olaf ir e, jo priežiūros komiteto, kad e, jie sugyventų bendradarbiavimo dvasia labiau ir, ir, ir, o ne konkuravimo būdu priežiūros komitetas, kaip pažymėta, turėtų rūpintis OLAF e, nepriklausomumu ir santykiuose su komisija ir su kitomis institucijomis, kurios norėtų kištis į ją. Mes visada akcentuojame, e, kad svarbu užtikrinti procedūrinės garantijas tų asmenų, kurių veikla yra tyriama. Taip pat e, vis cituojamas tas žymusis gairių gairių nuostatų rinkinys, kur, kurio pagrindų turi dirbti OLAF tyrėjai. Ir kad neiškiltų e, problemų atliekant tyrimus. Manau, kad savo pamastymuose dar mums pavyks pagilinti šiuos siūlymus ir dar kartą akcentuoti, kad OLAF ir jo priežiūros komitetas privalo bendradarbiauti. Kadangi tai yra perinamasis laikotarpis, e, išlieka tokia šešėlinė zona dėl to, kokius sprendimus, kokiais klausimus, kokiuose sritise priminės prokuratura ir kuomet Olaf perduos kai kuriuos tyrimus, kai kurios klausimus prokuratūrai, taip pat kaip bus su šalimis, kurios nebedarbiaus su prokuratūra. Ar kaip su vienašališkais Olaf veiksmais. Uh, norėtume, kad OLAF priežiūros komitetas, vietoj to, kad dar kurtume naujas institucijas, kad mm, užbaigtų visą e, procedūrą dėl, visą darbą dėl arbitražo e, procedūros išnagrinėjimo, kad prokuratura nepriminėtų sprendimų kurie pažeistų Olaf suteiktus įgaliojimus. Manau, kad šiais klausimais reikėtų daugiau pamastyti, nes jeigu kiekvieną kartą e, patvirtinam, kiekvieną kartą e, priežiūros komiteto įgaliojimai yra mm, tobulinami, detaliau išdėstomi ir mes siekiame užtikrinti, kad tos abi institucijos bendradarbiautų. To Ir iš tikrųjų Olaf uh, turėtų iškesnį vaizdą, kokie yra įgaliojimo pribojimai, kokios garantijos uh, užtikrintos, kad nesusidarytų tokia neiški pažeidžiama situacija. Ir Jeigu ateityje numatysime papildomas užduotis e, kom, priežiūros komitetui, pavyzdžiui, dėl arbitražo procedūros inicijavimo, būtų ger, labai gerai apibriežti to priežiūros komiteto darbo e, nuostatas, kad ne, neatsirastų nestabilumo šaltinis, kad. kad... Ir Manau, kad Olaf institucijos direktorius taip pat turėtų dirbti, dalyvauti šiame darbe, viską išsiaiškinant, kad būtų aiškiai apibrieštos procedūros, kad nekiltų, ne, ne, neegzistuotų pagrindo konfrontacijai tarp abiejų institucijų. Taigi manau, kad čia mūsų laukia svarbus darbas. O jeigu kalbame apie santykius su parlamentu, tai tyriamųjų asmenų procedūrinės garantijas reikia e, stipriau apibriežti nuo pat pradžių, reikia deleguotos teisės akte labai skaidriai tai apibriežti, kad užtikrintume reikalingą teisinę apibriežti, užtikrinti asmenų, asmenims sutvirtintas garantijas. E, nes e, skirtingose šalise galioja skirtinga kultūra šioje srityje, kai kuriuose garantijos yra labai tvirtai apibrieštos, kitose yra kitaip. Reikia užtikrinti procedūrinės garantijas visiems tyriamiems asmenims, e, kad nekiltų problemų, kuomet komisija bendrauja su Olaf ir kad nebūtų spragų apeiti demokratiją. E, Taigi parlamentui parlamentas turi tuo pasirūpinti, kad nebūtų taip, kad vienais atvejais tiek tų kriterijų šventai laikomas, o kitų, kitais atvejais ne. Todėl draugė su ponu Kūn ir su jumis tikiuosi dar labiau patobulinsime šį tekstą, nu, nes šį pasiūlymas yra tikrai labai geras. Pone generalinė direktorių, įtelė jums žodis dabar. Madam Chair, honorable members. Pone pirmininkė, gerbėjai komiteto nariai, tai aš esu labai dėkingas Jums už šią galimybę su Jumis šiandien pabendrauti ir norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Gressler, už jo, jos išsamų pranešimą tokią svarbę temą. Kaip Olafo generalinis direktorius, aš džiaugiuosi, kad Jums rūpi, kad Olafas kuo veiksmingiau atliktų tyrimus. Ir taip pat džiaugiuosi, kad jūs norite pagerinti mūsų darbą. Ir tai yra akivaizdu už jūsų pateiktų pakeitimų. Europos parlamentas ir Europos komisija turi bendrą tikslą. Jos nori kuo geriau apsaugoti ES biudžetą. Esu dėkingas jums už jūsų paramą siekiant padidinti Olafo darbo veiksmingumą, praplečiant jo įgaliojimus visose valstybėse narėse Taip pat dėkingas Jums už paramą kitais klausimais, pavyzdžiui, leidimą mums gautis informaciją apie banko sąskaitas ir taip pat apie Olafo galiojimą ištirti tyrimų, nusikaltimus susijusius su sukčiavimu PVM srityje. Šios sritis yra prioritetinės mūsų galva. Taip pat norėčiau pakomentuoti tuos pakeitimus, kuriais siekima sustiprinti tyrimų veiksmingumą tokiuose sritise kaip e, pri, e, privačiono savybėje esančių priemonių, perspėjimo priemonių ir dėl atsargumo. Svarbiausias pakeitimas, ko gero, yra susijęs su jūsų siūlymu panaikinti skirtumą tarp išorės ir vidaus tyrimo. Uh, Jei tai būtų padaryta, tuomet reglamentą daug kur reikėtų taisyti ir reikėtų tikrai pagalvoti labai gerai, kokį poveikį tai turės mūsų darbui ir kaip tai paveiks šio pasiūlymo tvirtinimo tvarkaraštį. Be to pasižymėjau, kad jūs pranešime norite, kad būtų sustiprinti procedūriniai saugikliai ir OLAFO veiklos priežiūra. Jūs siūlote, kad Olafas, bendarbiaudamas su prokuratūra, galėtų veikti bendrai. Kai kurios iš šių pakeitimų sunku suderinti su bendra komisijos pasiūlymo logika. Komisijos pasiūlymas e, nekeičia esminio fakto, kad Olafas rengia rekomendacijas, o ne, privalo, o ne privalomus vykdyti sprendimus. Šis mano paminėtas pakeitimas iš esmės pakeistų Olafo darbą ir todėl jį reikėtų išnagrinėti tik bendrame kontekste, kuriame būtų atsižvelgta, atsižvelgta į Olafo įgaliojimus ir mūsų rinkamų įrodymų priimtinumą teisme. Apie šios dalykus buvo ketinama kalbėti e, per antrąją reformos pakopą. Galiausiai ES finansinių interesų apsauga priklausys nuo to, kiek sėkmingai seksis bendradarbiauti Olafui ir Europos prokuratūrai. Jūs pranešime norite, kad e, Europos prokuratūra turėtų gerus santykius su Olafu. Tačiau to siekiant negalima leisti vienai institucijai blokuoti kitos institucijos veiklą neribotai. Mes turime parengti mechanizmą ir nustatyti kaž, e, e, konkrečių veiksmų terminus tam, kad tai neatsitiktų akivaizdu, kad, kad jei būtų dėlsiama, tai pakenktų tinkamam mūsų institucijų bendarbiavimui ir pakenktų da, mūsų gebėjimą apsaugoti ES biudžetą. Komisija nori baigti OLAF reglamento reformą iki 2020 metų. Tai yra iki to laiko, kai pradės veikti Europos prokuratūra. Todėl aš norėčiau paraginti šio komiteto narius atsižvelgti į šį komisijos tikslą ir susitelkti šiuo metu ties tuo, ką galima būtų padaryti dabar, nedelsiant, tam, kad galima būtų kuo geriau apsaugoti ES finansinius interesus ir užtikrinti, kad Olafas veiktų kuo veiksmingiau. Ačiū. Mes jau pakankamai vieni kitus ilgai pažįstame ir su Olafo problemomis jau esame visapuškai susipažinę, taigi dabar turime dvi galimybės arba ir toliau bandyti jas, e, jų sprendimą atidėlioti arba kažkokių veiksmų imtis. Noriu visiems pasakyti, kad iš tiesų turime rimtą problemą, kurią labai sudėtinga yra išspręsti nes e, kiekvienas pakeitimas e, turi dvi medalio pusės ir čia praktiškai mums reikia pasirinkti tarp maro ir choleros. Arba kokiame pragarė norėtume numirti. Mėliau, taigi kažkokio visiems priimtino kelio čia nėra nes e, matydama tai, kas vyksta taryboje, ten diskusijos dar e, nesibaigė, tvirtinant bendrąją poziciją. O ką daro taryba? Taryba išbraukinėja nuostatas iš e, komisijos pasiūlymo, mes įtraukėme papildomas nuostatas ir tai tikrai yra puikus pagrindas, nes žinoma, kad tolimesnėse darybose, jeigu nebūsime pasiruošę nieko paukoti, tai nieko iš tarybos ir neišpešime. Pastarį kartą tos darybos negražiai vyko, šį kartą taip pat nevyks gražiai, esu pasirengusi kuo greičiau įdėti į priekį, jeigu komisija būtų atitinkamai pasiruošusi ir parengusi kompromisus, iš, atsižvelgdama į mūsų ir tarybos pageidavimus, šių kompromisas tikrai negali atrodyti taip, kad e, jis e, pasiliktų tarybo, e, komisijos pasiūlymo formą. Dėl neliečia nybės parlamento narių noriu pasakyti tai e, tikrai situacija nebus tokia, kad mes nenorime, jog Olafas turėtų galimybę patikrinti, pavyzdžiui, e, deklaracijų dėl kelionių išlaidų, kurios kelia tam tikrų įtarimų. <clears throat> Tačiau vienintelis dalykas, ko Olafo pareigūnai neturėtų teisės daryti, tai yra įžengti į uh, Europos parlamentarų biurus, nes, pažiūrėjau, mano atveju tai būtų visiškai beprasmiška, nes aš neturiu netgi jokių kelionės dokumentų savo biure ir aš e, iš karto tuos dokumentus perdodu atitinkamoms parlamento institucijoms. Mes nenorime, kad būtų ieškoma paprasčiausiai skandalų e, su e, tokiamis kratomis, o jeigu jau yra panaikinama Europos parlamento nario neliečiamybė teisinė, gavus atitinkamą iš ankstinį jo valstybės narės institucijų prašymą, tai tokiu atveju Olafo pareigūnai galėtų atitinkamas kratas atlikti. Būtent dėl to aš ir siūlau balsuoti dėl šio pakeitimo, nes Vokietijoje būtų neįsivaizduotinas dalykas, jeigu parlamento narių atžvilgių būtų dar atliekami ir administracinės teisės pažeidimo tyrimai. Bet kokiu atveju visi dokumentai yra prieinami per Europos parlamento institucijas, tarnybas. Mes paprasčiausiai tik norime užkirsti kelią Olafo pareigoms patekti į parlamentarų biurus. Dėl kontrolieriaus funkcijos, kurią atliktų priežiūros komitetas, mes numatėme e, kontrolieriui jau netitinkamą teisę e, tam tikrą prasme priversti Olafo generalinį direktorių vykdyti atitinkamą tyrimą, e, atsižvelgdami 14 metų konfrontaciją tarp priežiūros komiteto ir Olafo direktoriaus. Aš e, tik tai pamėginau šiuo atveju nukopijuoti kitų patarimus ir rekomendacijas. Tikrai nenorėjau atrodyti panašiai dramblį porceliano krautuvėje, tačiau manau, kad atsižvelgiant į pastarųjų septynių metų patirtį turėtume kai kurios dalykus ištaisyti, nes puikiai matome, kad kai kurių funkcijų negalime perleisti vien tik Olafą generaliniam direktoriui, kurio pozicijos ir taip yra labai tvirtos, nes e, Olafo generalinis direktorius yra būtent tas asmo, kuris laiko visas vadžias savo rankose viso tyrimo eigoje. Nei vienas geras direktorius tiek daug valdžios, kiek Olafo generalinis direktorius neturi. Todėl manau, kad e, šiuo atveju tikrai reikėtų tam tikrų atsvarų e, ir <clears throat> numatyti galimybę Olafo generaliniam direktoriui diskutuoti ir su kitais pareigūnais, ir ne tik dėl ginčiamų klausimų, tačiau taip pat ir dėl teigiamų klausimų pasiūlymų ir aspektų, nes aš manau, kad čia nuostą būtina įtraukti reglamentas, priešingų atveju vis tiek nebus taikoma. Pamėginame šią problemą išspręsti, nežinau, ar ją spręsdami nesukelsime kitų problemų, tačiau manau, kad reikia pasinaudoti atsiradusią galimybę. Taip pat aš norėčiau pakovoti už deleguotosius teisės aktus. Ir aš čia taip pat manau, kad Olafas geriau už visas kitas institucijas čia ap, apgina savo pozicijas. Tai, kad mes turime kodifikuoti atitinkamas supranacionalinės procedūras, tai šiuo atveju Olafas yra vienintelė institucija, kuri gali tarti kažkokį žodį dėl procedūrų kodifikavimo. Todėl manau, kad mes ir toliau būsime priklausomi nuo procedūrų kodifikavimo, ypač turint omenyje, kad e, e, laukia kitas šios ryties e, su europietinimo, su europinimo etapas. <clears throat> O mums yra priekaištaujama, kad pagal dabartinės OFO procedūras mes grįžtume į tam tikrus teisinius viduramžius. Ir jeigu toliau liksime tose viduramžiuose, tai OFOS neįspręs problemų, kur nesugeba įspręsti valstybės narės. Tai būtina kodifikuoti, būtina numatyti apskundimo geresnės galimybės, numatyti <clears throat> žmonėms galimybės geresnės e, kreiptis e, su savo skundais atitinkamus institucijas ir e, pažiūrėkime, kad kaip niekas nevyksta su tyrimais susijusiais būsiais komisarais, tai ką bekalbėti be apie paprastus piliečius. Kalbant apie tas pilkasias zonas, e, tokias teisinio neaiškumo žinias, jeigu, zonas, jeigu sugebėtume jas e, kažkaip paskaidrinti, nu, tai būtų tikrai geriau. Dar žodis kolegai Stas. Aš norėčiau grįžti prie Olafo pareigūnų įgaliojimų, kuriuos norite atimti susijusius su administracinės teisės pažeidimo tyrimais parlamento narių ir jų padėjų atžvilgiu. Jūs sakėte, kad yra neįsivaizduojamas dalykas Vokietijoje, pavyzdžiui, kai atliekamas kratos parlamentarų biurose. O aš norėčiau tam paprieštarauti, nes praeitie buvo tokių e, atveju, <clears throat> kuomet parlamentarai įdarbina akredituotus padėjėjus, kurie iš tiesų dirba jų partijoms. Pavyzdžiui, pas kraštutinius dešiniuosius tokių pavyzdžių e, kelis aptikome ir taip yra aiškiai pažeidžiamas akredituoto padėjėjo statuto nuostatos. Jeigu atitink, gauname atitinkami skundai ir jeigu Olafas juos gauna, tai manau, kad tokiu atveju Olafo pareigūnai turi turėti galimybę atlikti tinkamas kratas parlamentarų biurose. Šiandien nematau tame nieko uh, blogo, galbūt e, e, tai nedėra su kitų valstybių narių praktika, e, tačiau kita vertus tai yra galbūt vienintelis būdas tinkamai atlikti tyrimą, taigi kodėl turėtume neleisti tokios galimybės, nes mes galime patys įvertinti, ar Olafo tyrimai yra naudingi bendro tyrimo kontekste ar ne. Ir jeigu jau tokios kratos yra vykdomos, tai visuomet tam reikia gauti parlamento generalinio sekretorius ar pirmininko leidimus, pareigūnai negali šiaip savo kaip e, niekur nieko atvykti ir atlikinėti kratas parlamentarų biurose. Reikia numatyti atinkamą tvarką, e, gaunant parlamento pirmininko, e, generalinio sekretoriaus ar abiejų leidimą ir Na, galbūt čia mūsų nuomonės įsiskiria, tačiau aš e, vis tik tai manau, kad reikėtų galbūt apie tokią galimybę pamastyti. Pan Zdechovský žodis. Barte, já velmi často s tebou souhlasím, ale tady já nevím. Ter... Sutinku su jumis dažnai labai, bet šiuo atveju Jūs pristatote viską kaip siaubo istoriją, kad e, Olafas jaučiasi persekiojimas ir paskui ateina. E, ką nors tirti ir pareiškia, mes Olafas atiduokit visus dokumentus, bet taip nėra. E, net jeigu jie bando kreiptis į parlamento narių padėjėjus, aš nematau priežasčių, kodėl turėtų jiems būti sutikta galimybė įsiveršti į parlamento narių biurus. E, Olafas turi teisę tirti mūsų veiklą, jeigu mes nusikalstame, jeigu aš sukčiauju ar kažką pažeidžiu. Pažeidžiu, bet galbūt buvo neteisingai suprasta, tai apie ką kalbame arba ką sakė Ingė. Mes labiau kalbame apie tai, kaip viskas daroma. Leiskime uh, Olafui atlikti tyrimą, savo darbą, suteikime visus dokumentus, bet nebandytume, neturėtume bandyti iš to padaryti kažkokio vesterno. Aš nes nebandu apsiginti, esu pasirengęs parodyti visas sąskaitas, bet jeigu kalbame apie patį tyrimą, konkretų tyrimą, labai svarbu, kaip jis yra e, atliekamas. Ir manau, kad tikrai būtų geriau, jei tie tyrimai būtų vykdomi tų dokumentų pagrindų, kurių prašyta. Bet tikrai nėra būtina mm, lankytis parlamento narių biuruose arba mums eiti į Olafo biurą. Tai techninis aspektas, bet gal aš, galbūt aš jūsų nesuprantu. Um, Įsivaizduokime, kad aš gavau e, svarbų dokumentą iš kažko, kuris man reikalingas darbui. Ir po to atvyksta Olafo pareigūnai ir e, nori konfiskuoti šį dokumentą. Tai reiškia, kad e, tai apsunkintų tokia procedūra mūsų kaip parlamentarų darbą. Olafo tyrimai dėl arba vienos frakcijos atžvilgių, kuri samdė darbuotojus, kad pastarėjai dirbtų jų partijai. E, tuos tyrimus buvo galima atlikti neatliekant kratų biurose. Nes ilgai buvo taikoma tokia e, praktika, kai Olafo pareigūnai atvykdavo į parlamentarų biurus, gavę jų atitinkamą tinkamus leidimus. Na, ir kai, kaip elgdavosi Olafo pareigūnai, pataisykite mane, ponė Italija, jeigu aš e, klystu ir nukopijuodavo kompiuteriu e, kietojo disko turinį, kuriame buvo informacija susijusi ir su e, kitais parlamentarais. Aš manau, kad reikia vis tik tai čia reikėtų taikyti tinkamą domenų apsaugą net ir tų politikų atžvilgių, e, su kuriais e, mūsų nuomonės išsiskiria. O klausimas, ar parlamentarų padėjėjai yra biurose tuo metu, ar nėra biurose, tai uh, Tikrai negalime to nei patvirtinti, nei paneigti pasitelkę Olafo pareigūnus. Manau, visus šios dalykus galime patikrinti, pasitelkus, pavyzdžiui, patekimo Europos parlamento pastatus leidimų patikros e, sistemas e, ar e, kitas priemonės. Aš tikrai manau, kad tam būtina, tam, kad tuo įsitikintų Olafo pareigūnai privalo būtinai patekti į parlamentarų biurus. Kalbant apie tam tikras e, finansinio sukčiavimo pinigų panaudojimo procedūras, tačiau nemanau, kad tie klausimai patenka į Olafo įgaliojimo sritį. Aš e, tikrai stacijos nevertinu taip dramatiškai, ketinu apginti parlamentarų darbo sąlygas e, ir e, siekti škirsti kelią tokių smulkių politinių skandalėlių ieškotojams. E, o kalbant apie vyrus kvietimus atvykti pasiaiškinti į Olafo biurus, e, tai aš esu taip pat gavusi ne vieną tokį kvietimą ir mandagiai atsakydavau, ačiū, gavau jūsų kvietimą, tačiau atvykti neketinu. Parlamento administracija e, savo laiku, remdamasi sukauptą patirtimį, e, pateikė atitinkamus e, pasiūlymus. Manau, kad juos būtina įtraukti į komisijos rengiamą siūlymą dėl teisės aktų savo laiku e, taryba tam pasipriešino, manau, kad ir dabar priešinsis, tačiau vis tik tai verta diskutuoti dėl to, kokią kainą tas skaidrumas ir viešumas turi būti užtikrinamas. E. Kadangi egzistuoja pasirašytas bendravimas susitarimas tarp Olafo ir parlamento, tai manau, kad šiuo atveju tikrai būtų privalu laikytis jo uh, nuostatų galbūt leistume dabar pasisakyti generaliniam direktoriui ponui Italiai dėl šiuo metu parlamento narių atžvilgių vykdomų tyrimų, nes tiesą sakant, aš tikrai nenorėčiau, kad būtų e, kopijuojamos e, mūsų kompiuterio kieto disko turinys Olafo pareigūnų, nes ten yra taip pat ir privačios informacijos. Ačiū. Be abejo, tai labai politinis aspektas. Kalbame apie tai, kaip jūs viską norite sudėlioti. Kaip supratau, taip buvo pasitaikę E, darbo, Olafo darbo eigoje, bet praėjusiais metais Olaf niekada nesilankė parlamentarų biurose. Mes prašydavome žmonių narių ateiti į mūsų tarnybą ir pateikti dokumentus. Pradėjau diskusiją su parlamento generaliniu sekretoriumi Klaus Velė, kaip galėtų būti sutvarkytas bendradarbiavimas tarp Olafo ir parlamento manau, kad nereikės keisti reglamento. Ir dabartinės redakcijos tekstas, e, jį peržiūrėjus, nėra visiškai iškus. Kalbama tik tai apie biurą. Ir procedūra yra gana sudėtinga tarsi atrodo, kad mums, mes neturime galimybių niekada e, tirti parlamentarų veiklos, mes turime kreiptis valstybių narių institucijas, prašyti leidimo, kad pradėti tyrimą, nežiūrinti tai, kad mes esame surinkę medžiagos apie akivaizdžius sukčiavimus. Jeigu norite tokių tokios nuostatos, tokios redakcijos reikia labai aiškiai apibriežti, kad kalbama apie biurą, bet reikia išspręsti ir dokumentų klausimą ir kitus klausimus. Dabar jau nebežinau. Galbūt jūsų diskusijoms su taryba tai būtų svarbu. Ar parlamentas būtų vienintelė institucija, kurią mes negalėtume ateiti ir mums nebūtų suteikta teisė tirpti tirti e, asmenų veiklos, net jeigu yra akivaizdžių įrodymų apie sukčiavimus. Bet tai iš tikrųjų labai politinis klausimas ir jeigu pas, eisite šiuo keliu, šie pakeitimai turi būti labai, suformuoluoti labai aiškiai, nes skaitydama juos, juos dabartinę redakciją, aš skaitydamas nesusidarau aiškaus vaizdo, apie ką kalbama. Um Ačiū už šią pastabą. Manau, kad atitinkamą pakeitimą mes patikslinsime, kad e, galėtume aiškiai išdėstyti savo poziciją. Žinoma, šioje srityje mes esame tam tikri pionieriai, iki šiol niekas iniciatyvų nesima, todėl privalome užtikrinti visapusišką aiškumą ir skaidrumą. Aš bent jau esu nusiteikusi taip elgtis vakar. Mano padėjėjai kalbėsiu su Olafo atstovais iš savo pasiūlymuose. Pavyzdžiui, svarstau e, klausimą dėl tam tikrų terminų, per kurios e, laikotarpį, per kurios, tarkime, prokuratura turi pateikti atsakymus į Olafo užklausas. Aš e, todėl dabar išbraukiau atitinkamus terminus ir laikotarpius, e, per kuriuos Olfui būtina gauti atsakymą, tačiau galbūt ateitie vis tiek turėsime prie šio klausimo grįžti. Ačiū, pamėginsiu surenkti susitikimą su šešiais pranešėjais, kuomet jie bus tam pasirengę. Na ir e, reikia pamėginti, kuo greičiau šį klausimą įspręsti. Noriu padėkoti nuoširdžiai už šią diskusiją ir noriu Jums pažadėti, kad e, iš tiesų šis pasiūlymas labai svarbus siekiant veiksmingesnio Olafo šiopiamesnių jo veiklos rezultatų, nes norime, kad galiausiai nugalėtų teisinė valstybė, o ne sukčiai ir sukčiautojai, o tam būtina nustatyti atitinkamus teisinės veiklos principus. Ačiū už diskusiją, ačiū generaliniam direktoriui jo padėjėjams už tai, kad atvyko, toliau palaikysime ryšį, dabar pereikime prie septintojo darbo tvarkės e, klausimą. Tai yra mūsų viešnagės Slovakijoje. Komandiruotės delegacijai pirmininkavo kolega Vonu, nes aš pasiklydau Varšuvoje, užstrigau pakeliu į e, Košicę. Manau, kad tikrai ta komandiruotė kelionė buvo svarbi ir dabar kolega Von pristatys e, jos išvadas. Prašau. Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo šios delegacijos darbe, trims kolegoms, Tomui, Klodui ir Ivanui. Noriu padėkoti jiems už tai, kad dalyvavo delegacijos darbe ir dalyvavo šiandienos posėdėje, kuomet mūsų komitetas E, kur nors vyksta, visada yra kolegų e, norinčių dalyvauti jos, darb, jos darbe ir visada susilaukėme žiniasklaidos dėmesio. E, ten vykome į Slovakiją po to, kai šalyje buvo nužudytas žurnalistas ir jo partnerė. Ir nes jis tyrė, kaip panaudojamos es lėšos skir, šalyje skirtos žemės ūkiui paremti. Ir pirmininkė, jūsų nebuvo tame e, darbe, tame vizite, bet, bet jūs tikrai ten buvote laukiama, nes nulikusi viena iš ūkių, kuomet susitikinėjimo su ūkininkais, buvo, e, pamatėme didžiulį plakatą, ponė Greslė, pagelbėkite mums, bet aš paaiškinau, kad jūs e, negalėjote atvykti ir paaiškinau, kodėl. E, vyko labai intensyvus darbas, keletą dienų susitikome su daugybė ūkininkų ir vienas iš mus labia, pirmiausia nustebinusių dalykų buvo tai, kad trys grupės ūkininkų, su kuriais turėjome susitikti, nenorėjo susitikti visi drauge, norėjo atskirų susitikimų ir visose susitikimuose sulaukėme tos pačios žinios išklausėme tų pačių nusiskundimų. Ir pagrindinis visų ūkininkų skundas yra tas, kad jie negali reikalauti tiesioginių išmokų žemės ūkiui, nes į, pačius, į tas pačias išmokas pretenduoja ir stambiosios įmonės, kitaip sakant, įmonės, kurios e, melagingų pagrindų e, pretenduoja į E, šiuos mokėjimus iš ES fondų. Taip pat kalbėjome apie tai, e, kaip ūkininkai bauginami, netgi jie susilaukia grasinimų fiziškai susidoroti. Mums buvo pateikti įrodymai apie tai, pavyzdžiui, jaunas ūkininkas, kuris ypač emocingai kalbėjo, e, papasakojo, kad jis norėjo ūkininkauti, jis buvo pasiryžęs būti ūkininku, bet dėl problemų susijusių su e, tiesioginiu mokėjimu e, situacija, jis nusprendė atsisakyti tos minties ir jis tikrųjų pasakoja apie tai su ašaromis akise. Atrodo, kad iš pirmo žvilgsnio svarbiausia problema yra tai, kad mokėjimai dubliuojami, dubliuojasi susiję ir kiti klausimai, kitos problemos su šiuo aspektu. Kaip jau sakiau, ūkininkai susilaukia bauginimų, grasinimų. Taip pat policijos vaidmuo atrodo yra svarbus. Policija ne visada imasi veiksmų prieš tuos, kurie e, grasina ūkininkams. Taip pat išgirdome apie tai, kad stambiosios įmonės pasitelkia saugumo pajėgas saugumo tarnybas, kurios galbūt yra susijęs su vyriausybė. Buvo kalbėti ir apie prokurorų vaidmenį. E, žmonės sakė, kad prokurorai nesima rimtai svarstyti tokių atvejų, nesima tirti asmenų, kurie įtariami mm, neteisingai panaudoja e, ES lėšas o skiriant mokėjimus, patvirtinant mokėjimus, prioritetas teikiamas stambiosiams įmonėms, jeigu, mokė, jeigu prašymai dėl tiesioginių išmokų dubliuojasi, e, smulkus ūkininkai e, daugiau nukenčia. Taip pat e, buvo kalbėta ir apie šalies teismų sprendimus. Net jei teismas nusprendžia, kad ūkininkas, konkretus ūkininkas nukentėjo, vis tiek e, išmokos neįvykdomos, žmonėms nesumokami pinigai. Taip pat išgirdome informacijos apie tai, kad iš, kai kuomet iškilo ginčas dėl mokėjimo, ūkininkai buvo nurodyta kreiptis į teismą. Ūkininkas sąja, kad viskas, buvo, lab, viskas vyko labai darbas vyko labai sunkiai, e, bylos nagrinėjimas užtrunka 3-4 metus. Mm ir per tą laiką ūkininkas neturi jokių pajamų, nesulaukia jokių mokėjimų ir iš tikrųjų jie bankrutuoja. Taigi tai didžiulė problema. Vienas svarbiausių aspektų tolesnėse diskusijose, kuomet kalbėjome su mokėjimo agentūra, kad galbūt ta agentūra turi galiojimus ir galbūt jai tenka atsakomybė surinkti visą informaciją ir įrodymus ir nuspręsti, kas yra tikrasis e, paramos gavėjas, kuris iš tikrųjų teisėtai gali pretenduoti tokias išmokas ir, kad, ir kodėl iš, pasinaudojama ūkininkų padėtimi. Kitas aspektas - tai vyriausybės vaidmo. Dar grįšiu prie to. E, E, ūkininkai kalbėjo apie tai, kad vyriausybės kabineto nariai net, nesusitinka su jais, kai jie reikalauja aptarti šias problemas. Susitikome su, ir su informatoriumi, taip pat su nevyriausybinėmis organizacijomis, e, kurios skelbia informaciją apie bendrą padėtį Slovakijoje. Taip pat susitikome su prokuratūros atstovais. Su prokurorais kalbėjome apie siaubingą uh, nužudimo atvejai, kaip jis tyriamas, kokios pažangos pasiekta. Taip pat kalbėjome apie tai, kaip tyriamos bylos dėl melagingų ES lėšų panaudojimą. Buvo susitikimas ir su mokėjimo agentūra, bet jis buvo sudėtingas. Tos agentūros vadovas iš pradžių nenorėjo atsakinėti klausimus, o atsakinėdamas į klausimus jis uh, neigia bet, kokius, mm, bet kokias klaidas ar trūkumus savo darbe. Buvome susitikę su Žemės ūkio ministru ir tas susitikimas buvo gana įdomus, nes pasiskaitėme spaudoje apie tą ministrę ir ji pareiškia, kad ji net nežino, kodėl mes lankome Slovakiją ir ką mes ten veikiame. Mes prieš susitikimą norėjome Per susitikimą paaiškinome, koks yra šio komiteto vaidmuo ir kodėl mes atvykome ir kad e, vyriausybei ir jai tenka konkretė atsakomybė e, sprendžiant šią problemą, kurią pristatėme. Vizito pabaigoje įvyko spaudos konferencija e, susilaukėme didžiulio spaudos dėmesio, buvo daugybė žurnalistų ir mūsų vizito pabaigoje norėjau pateikti rekomendacijas. Manau, kad nepakanka vien tik tai atvykti ir išvykti. Surinko, sulaukime daug informacijos iš ūkininkų ir mums tenka atsakomybė parengti rekomendacijas vizito pabaigoje. Kolegos, ataskaitoje pamatysite rekomendacijas, kurias mes parengėme savo vizito pabaigoje apie tai, kad uh, reikėtų ūkininkams patiems glaudžiau bendradarbiauti tarpusavyje, o ne veikti atskirai, jie daugiau pasiektų, jei kalbėtų vienu balsu. Taip pat uh, rekomendavimą vyriausybį kalbėti su ūkininkais, išklausyti žmonių uh, pasisakymų, nusiskundimų, o dėl dvigubų besidubliuojančių e, prašymų skirti paramą iš žemės ūkių, ūkių skirto, skirtų finansų, galbūt, kad arbitražo institucija galėtų šiuos klausimus išspręsti. Nors aš manau, iš tikrųjų, kad pati mokėjimo agentūra galėtų daug daugiau nuveikti, e, spręsdama tokius e, atvejus, tokius skundus prieš e, vis, e, patenkant e, tų atvejų tyrimų į teismą. Taip pat rekomenduojame vyriausybei pasidomėti kai kuriais įstatymais, pavyzdžiui, įstatymų dėl žemės nes Slovakijoje yra daugybė e, ūkių, žemės plotų e, 20-30 kvadratinių metrų e, ir kartais sunku tikėtis e, paramos iš, žemė, iš es fondų to, tokiems smulkiems sklypams. Taip pat e, patikėme pasiūlymų dėl registro ir taip pat dėl žemės e, nuomos, e, kad, kad tokie e, siūlymai galėtų pagerinti, galėtų padėti išspręsti nesutarimus dėl žemės. Taip pat e, akcentavome, kad būtina užtikrinti geresnę įstatymo viršenybės priežiūrą e, Slovakijoje, kad prokuratura ir policija dirbtų geriau, nes jie, tos institucijos turi ir gebėjimus, reikalingų gebėjimų ir išteklių. Uh, ir turėtų pasidomėti šią sudėtingą situaciją. Šią ataskaitą išsiuntinėjome kolegoms, kolegos patikė komentarų, pastabų ir pirmininkė, jei mm, bus daugiau manančių, kad reikia keisti mūsų ataskaitą, mes esame pasirengę dar peržiūrėti savo parengtą tekstą ir įtraukti kolegų pasiūlymus. Labai ačiū. Kolegai Zdechovskis žodis. Labai ačiū, ponė pirminkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti Derekui Vonui už tai, kad jis vadovavo šiai delegacijai. Dirbti buvo sunku, beje, mums tikrai labai reikėjo ir jūsų, ponė pirmininkė, paramos. Derekas stengiasi elgtis kuo objektyviau, nešališkiau viso vizito metu. Jis e, norėjo išgirsti visų suinteresuotų šalių nuomonę apie susidariusią situaciją ir todėl aš norėčiau jam padėkoti. Jis jau papasakojo apie tai, e, ką pamatėme, apie ką išgirdome. O aš norėčiau pateikti Jums šiek tiek e, kitokią perspektyvą. Man labai rūpi žemės ūkis ir korupciją žemės ūkio srityje Slovakijoje. Aš beje esu vienas iš mm, nedaugelio, kas su, supranta slovakiškai, todėl gal aš galėjau pastebėti dalykų, kurių kiti delegacijos nariai nepamatė. Tai buvo trečiasis mūsų apsilankimas Slovakijoje ir e, jis parodė vieną dalyką, neginčiamą dalyką. Tai yra tai, kad ES mano, kad įtarimai dėl korupcijos Slovakijoje yra labai rimti. Derikas pasakė, kad taip iš tikrųjų mes e, pamatėme šiokių tokių įrodymų, kad e, ir imamasi smurto prieš ūkininkus, kad bandoma juos bauginti ir kad jie dėl to negali kartais gauti jiems labai reikalingų tiesioginių e, išmokų. Komisija kartais sako, kad nieko negali padaryti, todėl kad įrodymų neturi, kad taip yra. Bet tokių įrodymų mes turime. Pavyzdžiui, kas nors pasėja kviečius laukia, po to kas nors kitas ateina po vasaros pabaigoje ir nurinka visą derlių. Ūkininkas sako, ką jūs darote, taigi mano yra tie pasėliai. Tačiau ir jis gali tai rodyti policijai, tačiau policijai tai visiškai nerūpia ir nieks nieko nedaro. Turime kitų pavyzdžių. Pavyzdžiui, MVI Slovakijoje negali gauti paramos iš ES. Nepaisant to, kad mes turime MVI paramos planą, tačiau mes negalėjome gauti lėšų, todėl kad galiausiai mes nespėjome paskelbti informacijos apie konkursus laiku, tačiau po to galiausiai viskas susitvarkė, bet tuomet jau buvo aišku, kas teiks paraiškas dalyvauti tose konkursuose. Mes bendravome su ūkininkais, su pranešėjais, su buvusiais policininkais. Ir jie beje man rodė daug įdomių dalykų. Pavyzdžiui, jie kalbėjo apie tai, kad dažnai įtarimai dėl korupcijos nėra tinkamai tinkamai nagrinėjami, tinkamai iš, tyriami. Pavyzdžiui, buvo vienas atvejis dėl kanalizacijos vamzdžių viename regione. Buvo da, neva atlikta šitų kanalizacijos vamzdžių rekonstrukcija, tačiau po dviejų metų tie vamzdžiai atrodė dar prašiau nei prieš rekonstrukciją. Tai kažkas turėtų ištirti, kasgi iš tikrųjų įvyko. Reikia labai aiškiai pasakyti, kad tokie dalykai negali likti nepastebėti, už juos reikia bausti. Ir Derekas sakė, kad kaip buvo priimama mūsų delegacija. Ir aš beje pirmą kartą išgirdau, kad buvo šitaip e, kalbama su Europos parlamento nariais, kaip sauliaido kai kurie Slovakijos valdžios atstovai. Slovakija buvo nužudytas žurnalistas ir jo sužadėtinė. Tai nėra normali situacija. Ir todėl mes turime labai aiškiai pasakyti, kad Europolas turėtų atlikti tyrimą. Europolas dalyvavo atliekant tyrimą, padėjo sulaikyti įtariamuosius. Ir aš norėčiau, kad mūsų ataskaitoje ataskaita būtų papildyta štai tokiais dalykais. Pirmiausia, žemės naudojimo reforma turėtų būti baigta. Tai, kad šiandien šimtas. Kvadratinių metrų priklauso 40 savininkų yra tikrai nenormali padėtis. Ir mes turime aiškiai pasakyti, kad visos suinteresuotos šalės turėtų susitikti ir viską aptarti be emocijų, ieškodamos sprendimo. Žemės ūkio ministras paaiškino, kokia yra situacija ir iš to, ką jis sakė, akivaizdu, kad dialogų su ūkininkais nėra ir tai tik tai pablogina padėtį. Toliau, atliekant patikrinimus reikia taip pat išnagrinėti, kaip yra teikiamos trečiųjų šalių, trečiųjų subjektų konsultacijos, nes labai dažnai už tas konsultacijas reikalaujamos yra pernelik didelės pinigų sumos. Toliau, Olafas turėtų reguliariai tirti, kaip yra kaip yra perkama įvairi žemės ūkio technika, nes ir šioje srityje yra daug sukčiavimo atvejų. Yra neįtikėtina tai, kad traktorius, kuris, kurio kaina Austrijoje yra 100 tūkstančių eurų, Slovakijoje yra įgyjamas už 180 tūkstančių eurų. Reikia kalbėti ir apie tai, kaip yra naudojama kita neva žemės ūkio veiklai reikalinga įranga, pavyzdžiui, stebėjimo kameros, kurios turėtų neva stebėti, ar nekils e, gaisrų laukose. Toliau, kodėl ūkininkai neturi galimybės išsakyti savo nuomonės valdžios atstovams. Jie galėjo mums papasakoti tai, kas jiems yra žinoma, bet kai pas juos atvyksta koks nors e, inspektorius, uh, tuomet ta, kažkodėl tie ūkininkai inspektorių nieko nenori sakyti. Kaip taip gali būti? Tikrai nesuprantu. Yra ir tokių ūkininkų, kurie pasakojo apie tai, kad, pažiūrėjau, gruodžio mėnesį atvykę da, uh, inspektoriai turėjo baigti tyrimą, tačiau jų ūkija, tačiau jo nebaigė ir dėl to jie negalėjo gauti išmokos laiku. Be to žinome, kad žemės ūkio tiesioginės išmokos kartais mokamos yra už tai, kad būtų statomos automobilių park, uh, stovėjimo aikštelės ar būtų asfaltuojami keliai kur nors. Tai yra netinkama. Pirmininkė, tai, kas vyksta Slovakijoje, tikrai yra neprimtinė, nes smulkus ir nedideli ūkininkai negauna jokių tiesioginių išmokų, kurios jiems yra labai reikalingos, o visas beveik įmokas susirenka stambus ūkininkai. Ja, danke. Es ist schon sehr viel gesagt worden. Also... Pašmit, ačiū. Terkas tai mums puikiai vadovavo šią delegaciją, nors pirmininkės mums žinoma labai trūko, be jokios abejonės e, e, ataskaitą Derekas e, galbūt šiek tiek per švelniai surašė, aš ją būčiau griežčiau suformulavusi, apibendrinant, galiu pasakyti, kad niekas mūsų ten nelaukė ir kai gauni tokius klausimus, kodėl jūs vėl čia sėdite, na tai akivaizdu, kad uh, <clears throat> kad e, mes ten nebuvome laukiami, o kalbant apie tiesioginės išmokas, tai e, pareigūnai, mokėjimo agentūros atstovai buvo krūvas dokumentų sinešę, bandydami mus tiesiog e, po jų mase prispausti, tačiau žinoma įspūdžio mums tai nepadarė. Na, o kalbant apie kontaktinį pareigūną arba Europos parlamento e, biurą, tai mums susidarė įspūdis, kalbantis su jo atstovais ir, ir vadovu, kad jis ne Europos parlamentui, tačiau Slovakijos vyriausybė atstovauja ir yra e, tiesiog išsigandęs. E, Tomas jau minėjo, E, kad e, viena vertus mes kalbėjome su ūkininkais e, ir išklausėme jų pagristų reikalavimų ir kitoje pusėje buvo vyriausybės atstovai, kai kurie iš jų netgi ir burnos nepravėrė per visus sustikimus. Na, galbūt ten taip yra įprasta. Šiuo vis tiek keistai atrodė. Tačiau mums buvo paaiškinta, kad E, atitinkamas e, išmokų paskirstimo koncepcijas, e, ką tik žemė įsigijusiems jauniesiams ar naujiesiams ūkininkams yra rengiamas ne žemės ūkio ministerijoje, o yra samdomas atitinkamos tarnybos iš išorės. Jo, ir mes sustikome su Žemės ūkio ministerijos atstovais, turėjome galimybę su jais susipažinti. Ir <clears throat> ir kalbėjomės su asmenimis, kurie anksčiau dirbo Žemės ūkio ministerijoje, dabar dirba tose iš išorės susamdomose e, įmonėse ir jų atlyginimai skiriasi gal keturis kartus, bandėme išsiaiškinti, kodėl. Kodėl taip yra, na, bandė mums pasakyti, kad taip mes esame sukaupę tinkamos patirties. Na, iš tiesų susidarė įspūdis, kad iš e, mūsų ten buvo bandoma netgi šiek tiek tyčiotis. Manau, kad apie tokius dalykus reikia aiškiai paminėti tokių komandiruočių išvadose ir kad toks elgesys turi sulaukti tinkamų padarinių. Aš esu valstybės narės tikrosios mokėtojos atstovė ir nemanau, kad galima taikstyti su tokia praktika, nes tokiais veiksmais kenkiama ES įvaizdžiui ir mes turėtume arba apskritai apie tokius dalykus nekalbėti, o jeigu jau kalbame, tai turime aiškiai įvardinti kaltuosius asmenis ir e, pritaikyti sankcijas jų atžvilgių. Kolega Stefanets dabar kalbės. Ačiū. Dėkuoju, panė pirmininkė. Da... Iš tikrųjų, da... dirbti buvo labai sunku, bet. Uh, Tas apsilankimas buvo nepaprastai, nepaprastai svarbus Slovakijai, ypač e, smulkiems ūkininkams. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį vieną dalyką, apie tai jau buvo kalbėta. Vyriausybės ir net e, ministro pirmininko ir žemės ūkio ministro siunčiama žinutė buvo tokia. Nežinome, kodėl jūs pas mus atvykote. Tačiau praėjus vienai savaitai po jūsų apsilankimo buvęs e, parlamento narys narė Lubica Roškova buvo apkaltinta policijos sukčiavus naudojant ES lėšas. Ši ponia vertėsi žemės ūkių. Atsiprašau, jie buvo sakinga už žemės ūkio sritį ir nemažai ūkininkų da, skundėsi jos da, darbu. Taigi kažkas suveikė po jūsų apsilankimo. Uh, Be to, kaip ir sakė kiti, nemažai ūkininkų, su kuriais bendravome, buvo po to susilaukė patikrinimų iš įvairių institucijų atstovų. Pas, taigi po to, kai mes apsilankėme pas tos ūkininkus, pas juos taip pat apsilankė ir ta, įvairūs inspektoriai. Ir mes turime labai aiškiai pasakyti, kad susitikti su Europos parlamento nariais nėra draudžiama pagal įstatymą ir kad e, ūkininkai turi teisę gauti jiems reikalingas išmokas. Nes kalba eina apie ūkininkus, kurie da, e, nuomojasi žemę, jie dirba, tačiau jie negauna tiesioginių uh, išmokų. Uh, Slovakijoje situacija yra ypatinga, todėl kad stambus ūkininkai gauna net 75 procentus visų išmokų. Tai yra šimtai tūkstančiai eurų. O e, kitose ES šalyse situacija yra visiškai kitokia, pripriešinga. Taigi Slovakijoje nedideli e, ūkininkai negauna išmokų, nepaisant to, kad turi, turėtų teisę gauti tas išmokas. Nėra aišku iš tikrųjų, kaip turi būti skirstamos tos išmokos. Taigi reikia keisti Europos, e, atsiprašau, Slovakijos įstatymus. Ir reikia siūsti labai aiškę žinę, kad tik tai tie ūkininkai, kuriems priklauso žemė ar kurie ją nuomojasi, uh, žemės ūkio tikslais turi teisę gauti išmokas. Be to, tarp mūsų išvadų turėtų būti taip pat pasakyti, kad mums reikia pokyčių ir ES lygmenių, ir Slovakijoje. Slovakijoje, Slovakijoje nacionaliniu lygmeniu. Žemės reforma yra nepaprastai svarbi ir būtina, kad Slovakijos vyriausybė aktyviau ją vykdytų. Paskutinis dalykas. Labai daug žmonių skundėsi. Ir aš žinau, kad šioje ataskaitoje apie tai nebus kalbama, bet e, labai gaila, kad mes nepaminėsime tų žmonių. Ir aš manau, kad uh, Kai Slovakijoje lankysis e, Europos prokuratūros atstovai, jie turėtų žinoti apie tos skundus, e, e, apie kuriuos mes sužinojome. Ir aš manau, kad Europos Sąjungos lygmenių reikėtų čia imtis kažkokių veiksmų. Ir Akivaizdu, kad ši ataskaita nebus paskutinė ataskaita apie padėtį Slovakijoje, nes reikia atidžiai stebėti tai, kas vyksta Slovakijoje, tam, kad galima būtų paskatinti reikalingus pokyčius. Aš taip pat įstraukiau kalbėtojų sąrašų, labai apgalėstauju dėl to, kad buvau užstrigusi Varšuvoje ir e, man prieš nosį užtrenkė duris lėktuvo, į kurį turėjau persėsti, skrisdama į Košicą. Tikrai e, baisiai tai buvo patirtis, nes puikiai suprantu, kaip būtų buvę svarbu dalyvauti toje komandiruotėje. Ačiū už jos išvadų pristatymą, man keli klausimai kiltų. Ponios Boršman noriu paklausti, Žemės ūkio generalinio direktorato atstovės komisijos, noriu paklausti, kokias išvadas jūs padarėte iš šios kelionės, nes joje dalyvavote. Čia noriu pademonstruoti e, tam e, išmokų suvestinė, oranžinė spalva, pažymėtos išmokos e, didesnės nei 100 tūkstančių eurų ir e, per dešimtmetį nuo 30 iki 70 procentų išaugo. Šios išmokos tai yra e, pati nesažiningiausia sistema visoje Europoje. 7 procentai visų paramos gavėjų gauna 70 procentų paramos. Tai e, akivaizdu, kad čia kažkas yra netvarkoje. Na ir dabar noriu paklausti ponios Boršman, kaip turim pakeisti es teisės aktus, e, kaip jūs vertinate problemą, kokias išvadas padarėte ir ką mums patartumėte, nes mes bet kokiu atveju kas ketvirtį šį klausimą trauksime į savo darbo atvarkę, taip pat kaip ir Vengrijos atveju, visų kitų šalių atveju e, kurios e, mums kelia įtarimų dėl netinkamo mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimo. Taigi ačiū, ponė Boršman, dabar žodis jums. Uh, thank you, Chair. Dėkuoju, pirmininkė. De... Aš sėdėjau klausydamasi visų pasisakymų ir galvoju, ką galėčiau pasakyti. Ir pirmiausia, noriu padėkoti Jums už tai, kad Jūs mane pakvietėte. Ir uh, aš manau, kad uh, iš tikrųjų informacija labai įdomi ir mane taip pat sujaudino uh, tai, apie ką kalbėjo ūkininkai, ja, jauni ūkininkai ir nevyriausybinės organizacijos. Dėkuoju Jums už galimybę dalyvauti šioje delegacijoje. Po apsilankimo aš pasidariau štai tokias išvadas. Akivaizdu, kad reikia da, imtis papildomų priemonių po mūsų apsilankimo Slovakijoje. Ir manau, kad ataskaitos. Uh, projekte labai aiškiai pasakyta, kokios problemos yra aktualiausios ir džiaugiuosi, kad labai aiškiai taip pat yra parašyta, kad e, delegacija negalėjo patikrinti visų įtarimų ir negalėjo patikrinti jų masto. Ta reikia, į tai reikia atkreipti dėmesį. Aš tikiuosi, kad aš neįtin techniškai kalbėsiu, bet reikia pasakyti, kad kai kalbame apie įtarimus dėl sukčiavimo, uh, Jos turėtų ištirti Olafas. Ir mes dirbame kartu su Žemės ūkio generaliniu direktoratu. Ir žinom, e, mūsų direktoratas labai e, tampriai bendradarbiauja su Olafu ir Olafas e, nagrinėja visus įtarimus. Ir kaip aš minėjau, da, vizito metu būtų labai gerai, jei komisija taip pat galėtų gauti visų delegacijos, narių, delegacijos nariams patiktų dokumentų kopijas. Aš žinau, kad ten jų buvo tikrai labai daug ir mes norėtume gauti tuos dokumentus, nes be jų nei Olaf e, negalės ištirti įtarimų dėl sukčiavimo, nei mes negalės, e, negalėsime imtis veiksmų. Dar vienas dalykas. Akivaizdu, kad mes taip pat turime pasigilinti taip, kaip veikia mokėjimo agentūra. Vėlgi, čia reikia atskirti du dalykus. Jei susidarytų situacija, kai e, žemės nuomininkas, e, e, jei kiltų ginčas tarp žemės nuomininko ir savininko dėl įmokos, tuomet uh, mes, turėtume, mes turime galimybę atsisakyti mokėti. Ir tai kelia problemų ūkininkui, kuriam reikia mūsų išmokos. Ir stambiausi ūkininkai gauna išmokas da, todėl, kad jiems pavyko išsilaikyti sudėtingomis ekonominius, uh, sudėtingomis ekonominėmis aplinkybėmis. Be to reikėtų taip pat atskirti dar du dalykus. Ponas Dehovskis jau kalbėjo, kad kartais nurodomos yra per nelik didelės žemės ūkio technikos kainos, bet čia, tie dalykai yra susiję su kaimo plėtros dalykais ir su dvigubomis paraiškomis. Dėl tų paraiškų, kai e, yra įtarimų dėl sukčiavimo, Olafas e, gilinasi tuos klausimus ir mes turė, o mes iš savo pusės turėtume panagrinėti, kaip mokėjimo agentūra e, tvarkosi su tokiais pareiškimais. Ir 2017 metais liko 40 tokių paraiškų neišnagrinėtų. Toliau viešieji pirkimai. Šiuo metu vyksta auditai ir taip pat Slovakijai taikomas veiksmų planas. Ir mes jį toliau vykdysime ir nebejoju, kad pritaikysime po to finansinės korekcijas. Taip, viešieji pirkimai yra nauja sritis ir jei bus sukčiaujama šioje srityje, tuomet. Uh, reikės, kad viską ištirtų Slovakijos audito rūmai. Žinome, kad jie jau yra atlikę kelis e, tyrimus ir mes stebime jų veiklą. Taigi, Žemės ūkio generalinėme direktorate mes stebime, kaip veikia valdymo ir kontrolės sistemos. Sukčiavimo atvejus tyria Olafas ir mes keičiamės informaciją su šia institucija nuolat. Ir būtų, kaip minėjau, labai gerai, jeigu mes galėtume ir iš jūsų gauti visų jūsų gautų dokumentų kopijas. Jo, šie dokumentai taip pat galėtų mums būti naudingi. Toliau. Čia reikia kalbėti ir apie teisės viršnybės principų taikymą ir apie žemės reformą, bet šie dalykai ne, yra tokie, kuriais komisija nelabai ką gali padaryti. Čia reikėtų uh, politinio spaudimo. Jei, pažiūrėjau, kas nors turi referencinį žemės plotą, kuris priklauso daugybei savininkų ir niekas negali mums paaiškinti, kas kam priklauso, kokios dalis kam priklauso, tuomet taip iškyla problema. Reikia, būtų labai gerai, jei viso, uh, visos nuomos sutartys būtų tinkamai uh, registruojamos, nes kartais žmogui atrodo, ūkininko atrodo, kad jis e, turi numo, ir e, išsinų e, nuomos teisę valdo žemę, tačiau iš tikrųjų jis tokios teisės neturi. Toliau buvo minėti ir nacionalinių teismų sprendimai. Čia patenkame tokią pilkąją zoną. Da, de čia turės ir Olafas gal panagrinėti, kas vyksta, gal ir mes, stebėdami, kaip yra taikomas valdymo ir kontrolės sistemos. Kaip jau minėjau, mes šiuo metu atliekame kelias auditus. Slovakijos institucijose. Toliau tiesioginių išmokų paskirstimas, paskutinis dalykas. Pirmiausia, Reikia suprasti, kad tie skaičiai, kur jūs juos rodote, tai yra atlikti tiesioginiai mokėjimai. Ir jei stambiems ūkininkams priklauso daugiausia žemės, tuomet taip, akivaizdu, kad po 2010 metų e, jie gaus e, didžiausią dalį išmokų. Ir taip yra ne dėl to, kad jie tiesiog yra e, stambus, bet dėl to, kad uh, kad e, dar 2010 metais buvo taikomas e, vadinamasis phase-in, laipsniškas naujos sistemos įvedimas. Ir to, e, todėl ir susidarė tą situaciją. Bet kaip jūs ir sakėte, akivaizdu, kad Slovakijoje ir Čekijoje tas išmokų paskirstimas yra ypatingas, kitoks nei kitose Europos šalise. Bet tam, kad suvoktume, kodėl taip yra, reikėtų įsigilinti taip, kaip būdavo, buvo vykdoma tiesioginių išmokų reforma. Ir komisija siūlo apriboti tiesioginės išmokas po 2020 metų ir įvesti degresyvinius mokėjimus. Taigi to netinkamo tiesioginių išmokų paskirstimo problema susilaukia ir politinio dėmesio. Ačiū, kuo toliau, tuo blogiau. Mums e, tikrai nerima kelia tai, kad dar dokumentų atitinkamų negavome. Taip pat, manau, mums yra svarbu iš jūsų kas ketvirtį gauti trumpą ataskaitą apie jūsų tolimesnius veiksmus, nes nenorime nuo šios temos nutolti, kaip ir nenorime, kad jūs nutoltumėte. Labai svarbu, kad e, kas trejus mėnesius jūs mums nepasakotumėte tų pačių dalykų. Taigi e, mums svarbu reguliariai gauti informaciją apie pasiektą pažangą, apie vykdomus pokalbius, kitas priemonės, kurių įmamasi, nes man tikrai kelia nerimas tai, kad kai kuriuose valstybėse narėse, tačiau pirmiausiai naujose, nors ne visose, pavyzdžiui, situacija Lenkija yra visiškai kita, e, tačiau kitose valstybėse narėse bandoma pasitelkus europinės lėšas didinti savo įtaką ir tuo pačiu išstumti iš rinkos smulkiuosius ūkininkus. Kodėl, pavyzdžiui, ponė Borchman, net, nedaroma reklama dėl e, pokyčių kaimo vietovėse e, pas, patvirtinant e, naujas ūkininkavimo taisyklės, manau, turėtų būti skatinama ir nereikia laukti, kol visas procesas e, pasibaigs po 20 metų. Reikia tinkamai naudoti europinės lėšas. Kolega Štekovskis dar paprašė žodžių, po to dar ponė Boršmas teiksiu žodžių. Noriu trumpai čekų kalbą sureaguoti į tai, ką jūs čia dabar pasakėte. Visų pirma, Derekai, po mūsų apsilankimo kai kurie ūkininkai pradėjo vienytis. Tai reiškia, kad nebus e, tokio susiskaldimo šalyje, apie kurį kalbama tavo ataskaitos pabaigoje. Veikiausiai jie įsteigs vieną organizaciją, keletą arba keletą ir tada imsis veiksmų. Antra, e, mes sulaukėme informacijos apie 120 atvejų po savo vizito. Manau, kad aš su savo uh, E, biuru parengsiu bendrą santrauką visų atvejų anglų kalba ir po dviejų savaičių būtume pasirengę tą, tą santrauką pristatyti draugės su dokumentais, kuriuos gavome per savo vizitą. Ir galbūt komisija ir Olaf tada galėtų peržiūrėti tuos dokumentus. Mes E, surušiavome kai kuriuos atvejus, kai kurių neminė, neįtraukėme, nes mūsų nuomonė tai nesukčiavimo atvejai arba nepakankamai rimti e, dokumentai patikti, bet apie 60 atvejų yra gana rimti. Ir iš patiktų dokumentų matosi, kad pažeidinėjimai e, vyksta nuolatos, kuomet skelbiami konkursai, E, kuomet panaudojamos ES subsidijos e, kaip investicijos arba tiesioginiams išmokoms. Bidišiu. Neborman. Ačiū. Pas mus dirba kolegų, kurie gali peržiūrėti dokumentus ir slovakų kalba, bet visi pagalba yra sveikintina. Jeigu atsiusite mums tokių dokumentų, kur yra pateikiama įrodymų apie įtariamus sukčiavimus, mes tiesiog galime juos perduoti Olafui, nes mes sukčiavimų netiriame. Pone Greslė, nepamirškite, kad e, paskelbti įtarimai praėjusiais metais, paskelbti buvo susiję su sukčiavimais ir korupcija. Žemės ūkio direktoratas ar mano auditoriai to negali tirti. Tokius atvejus tyria. O, Olafas, galite mūsų prašyti teikti ataskaitas kas tris mėnesius, bet iki šiol e, tuos iškeltus atvejus apie įtariamus pažeidimus mes perduodame Olafui. O apie tą, tos delegacijos vizitą galiu pasakyti, kad yra ir e, pareiškimų dėl sukčiavimo. Taip pat galime tirti atvejus, kuomet mokėjimo agentūros vaidmuo e, gali būti nagrinėjamas. Ir jeigu kalbame apie tiesioginės išmokas ir kaimo vietovių plėtrą, mes žinome apie egzistuojančias problemas ir mes stebime situaciją. Mes skelbėme informaciją savo nuolatinėse ataskaitose apie veiklą ir apie tiesioginės išmokas. Ta veikla vykdoma pagal e, valdymo e, kontrolės darbą, o jeigu kalbame apie įstatymo viršenybę, apie tai, ko užsima prokuratura, policija, arba valstybės žemės fondas, kuriam, kaip suprantu, priklauso 20 procentų žemės, kaip jis nuomoja žemę, kaip sudaromos nuomos sutartys, tai jau išeina už mūsų įgaliojimų ribų. Žemės ūkio direktorato, jeigu kalbame apie tai, kam suteikiama teisė nuomotis žemę. Todėl manau, kad e, ataskaitos rekomendacijose viskas puikiai atspindėta. Ir kai sakau, kad mes nagrinėjame tokius atvejus ir domimės jais, mums buvo labai naudinga dalyvauti vizite delegacijos ir kai ką suvokti. Aiškiai suvokti, kad kai kurie atvejai nebuvo sukčiavimo atvejai, kad reikia e, peržiūrėti valdymo ir kontrolės sistemą. Ir mes tą rengiamės daryti. Ačiū. Ačiū, nekantri laukiame jūsų reguliarių ataskaitų. Žodis kolegai Von. Dar kartą pirmininkė noriu taip pat padėkoti kolegoms, kurie dalyvavo delegacijos darbe, sekretoriatui už visą paramą bei Europos parlamento uh, biurui Bratislavoje, kuris, kurio darbuotojai su mumis labai sėkmingai dirbo, taip pat audito rūmų atstovams, kurie su manimi kovojo visą savaitę, paskui su visa informacija taip pat pone Pone Borchman, noriu padėkoti Jums už tai, kad buvote tokia aktyvi delegacijos narė. Kai kurie kolegos kalbėjo apie Slovakijos vyriausybės ir institucijų požiūrį. Kai kuriais atvejais jis nebuvo toks, koks turi būti ir galima buvo suvokti, kodėl ūkininkai jaučiasi ignoruojami vyriausybės. E, galite įsivaizduoti, kokia yra situacija, jeigu žmonės taip atvirai skundžiasi vyriausybės darbu įvyko kai kurių pakeitimų situacijoje po to, kai mes išvykome, sulaukėme ir gerų žinių. Ir galbūt dabar ūkininkai vienijasi ir bando susiburti į vieną organizaciją ir kalbėti vienu balsu. Čia yra pažangos. O jeigu kalbame apie rekomendacijas, kai kurie kolegos užsiminė apie tai, Tomas patikė pasiūlymų Manau, kad kai kurie pasiūlymai jau yra apriepti rekomendacijose, ypač dėl žemės reformos. Kai kurie kiti aspektai gali būti aptarti, išspręsti ateityje, dėl bžų, pavyzdžiui, yra dalykų ir neminimų rekomendacijose. Galbūt mes galėtume pakeisti rekomendacijas ir apriepti viską. Uh, E, kainodara, pavyzdžiui, tokios įrangos kaip traktorių kainos, e, taip pat konsultavimo įmonių paslaugos, e, skundus pateikusių ūkininkų atvejų tyrimas, galbūt reikėtų tuo pasidomėti. Taip pat atrodo, kad iš tikrųjų dauguma visų subsidijų tenka didžiosiams stambiosiams įmonėms. Tuo galima būtų irgi pasidomėti ir aptarti tai rekomendacijose. Dar viena naudingą dalyką paminėjo ponia Borkman apie tai, kad reiktų tęsti darbą šios rytyje ateityje, ypač dėl mokėjimo agentūros, turime neišleisti jos iš akių ir pasižiūrėti, ar jie geriau pradės dirbti ateityje ar ne. Tai galbūt irgi tektų kitos kadencijos parlamentui iš užduotis. Tai būtų naudinga, būtų naudinga ir jeigu surinktume informacijos apie štai ką gavome informacijos ir vizito metu, bet galbūt ūkininkai galėtų pateikti daugiau įrodymų ir informacijos. Jeigu būtų galima surinkti daugiau įrodymų, tuomet galėtume pateikti argumentuotesnį situacijos pristatymą Slovakijos vyriausybei. Ir taigi, jeigu visi tie dalykai atsispindėtų rekomendacijose, būtų gerai, bet aš esu pasirengęs susitikti su kitais delegacijos nariais ir aptarti tai, jeigu jų nuomonė tą mūsų delega... vizito ataskaitą dar reikėtų kažkur sustiprinti. Labai ačiū už nuveiktą darbą. Nepamiršime šios temos, baigiame svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Dabar aštuntasis darbo atvarkės klausimas svarstysime. 143 e, biudžeto sandaros įstatymą susijusi su EDIS e, duomenų banku, e, kuriame yra sąrašas įmonių, kuriams dėl sukčiavimo taikomos tam tikros ES sankcijos arba draudimai dalyvauti tam tikrose procedūrose per pastarąjį. Per pastarąją peržiūrą mes performulavome šios straipsnio nuostatas ir tikiuosi, kad dabar jos galės būti tinkamai taikomas. Pas Penėra dalyvaus diskusijoje buvęs Europos parlamento teisės tarnybos vadovas, kuris e, būtent ir peržiūri tą įmonių sąrašą ir įtraukia jas į duomenų banką. Taigi jums žodis, ačiū ponė pirmininkė, prieš penkerius metus aš. E, e, aš baigiau darbą parlamente ir dabar vadovauju šiai kolegijai, kuri veikia pagal EDIS sistemą. EDIS sistema susijusi su finansiniu reglamentu ir e, Edis ir e, kolegija užsima e, tuo finansinio reglamente numatytų mechanizmų, jam skirta reglamente 15 puslapių. Ir aš tikiuosi, kad jūs tenkina šis darbas, šių institucijų darbas ir kad jūsų nuomonė mes e, e, užsimame bendrijos interesų apsaugą, bet aš daug labai apie tai nekalbėsiu. Norėčiau pasakyti, kad finansinio reglamento 2018 metų patobulinimas mūsų nuomonė yra tikrai labai geras, tekstą yra daug lengviau skaityti ir tai tikrai dabartinis tekstas yra tikrai palengvina gyvenimą, nes kartais tenka laikytis labai griežtų terminų. Reikia tuo pat metu atlikti auditą ir išklausyti e, veikiančios mm, organizacijų ir susitikti su visais, su kuo turime susitikti. Dabar mums skirta visai šiai veiklai daugiau laiko. Mums patikėti galiojimai dviejose srityse. Visų pirma, nuo 2019 sausio pirmosios mes turime galimybę uh, e, disponuoti kompetencijomis, domintis vidaus, vidaus pažydimais finansinio reglamento. Turime nei apie agentūras, kuriuoms patikėta gyvendinti S biudžetą. Ir tai yra centralizuotos kompetencijos. Ir mes tik tai keletą savaičių dar gyvename pagal naują tvarką, turėdami tas naujas galės, viskas vyksta teigiamai ir, kaip jau sakiau, mes siekime užtek, užtikrinti tą nuoseklų darbą, kaip numatyta 177 straipsnėje. Taigi, kaip jau sakiau, kalba eina apie vidinius aspektus, apie žymiuosius asmenys ir įmonės, e, teisinės e, fizinius ir juridinius asmenis, kurie ga, galbūt neteisingai panaudojo ES finansus. Yra pora atvejų, kuomet e, atsiveria galimybės netiems asmenims įgyti ES fondų lėšų. Tai yra e, bankrutuojantis asmenys, kurie bankrutuoja nebūtinai dėl savo kalties. Ir kitas atvejs, kai pažeidžiami E, pažydžiamos socialinės teisės nuostatos. Apie tai konkrečiai dar nekalbėjome. Ir jeigu tokie asmenys patenka į mūsų akiratį, e, stengiamės užkirsti jiems galimybę pasinaudoti e, fondų lėšomis. Dar, dar vienas ir tis, kurioje kolegijai suteikti įgaliojimai. Jeigu kalbame apie nusikalstamojo pasaulio atstovus ir jų veiklą, e, sukčiavimą, e, korupciją, prieš, prieš porą metų svarstėme, tai taip pat kalbėjome apie vaikų darbą, terorizmo finansavimą ir jeigu e, iškyla to, to, tokios figūros, mes turime galimybę imtis tam tikrų veiksmų. Taip pat e, dar noriu paminėti tas šešėlinės e, įmonės, kurios yra tik skydas kai, kai, kai, kai kuriai veiklai, bandant e, išvengti mokesčių, vykdant kitus pažeidimus. Noriu kai ką pakomentuoti, nes dirbu šioje srityje jau 40 metų ir kai ką tikrai žinau, bet kaip, kur, kai, kaip buvo akcentuota, ši programa yra milžiniška, kol kas dar ne viską apriepėme. Mes neturime galimybės e, visko žinoti, viskuo domėtis, bet tik tai tuos aspektus, dėl kurių sprendimą priima įstatymų korėjas. Ir jeigu iškyla kažkokių rimtų problemų, bandome aiškintis, ar įstatymų korėjas e, turėjo menyje Ar, tu, ar įstatymų kuriejas norėjo e, kad tokios įmonės, e, tos, tos tarpininkų įmonės atliktų tam tikrą funkciją, ar, ar, ar kad iš tikrųjų joms būtų patikėta galimybė disponuoti ES e, fondų lėšomis. Ir dar, vienas, dar viena grupė asmenų, to, tai asmenys, kurie rimtai pažeidė kokias nors nuostatas dėl savo, savo netinkamo elgesių. Ir noriu paminėti ypač tokius asmenys, kurie elgesi netinkamai ir sukelia grėsmę e, konkrečių institucijų prestižui arba ypač aplaidžiai veikia turiuomenį asmenys, kurie, dir, mm, pavyzdžiui, dalyvauja e, e, įvairiose kolegijose, kurios svarsto e, primamų į darbą asmenų kandidatūras. Taigi, tai žmonės, kurie turi tam tikras galimybės ir, pažiūrėjau, tai jeigu mus pasiekia informacija, kad kažkas paėmė kyšį arba kažkas bandė duoti kyšį, e, nėra galimybių tokių asmenų pasiekti arba imtis prieš juos sankcijų, bet yra kai kurių neprimtinų veiksmų. Yra tokių žmonių, kurie nuolatos nusekliai bando išvengti atsakomybės, Paž... keičia nuolatos savo gyvenamos vietos adresą, bando sukelti kitų kliūčių mums reaguoti. Mes negalime reaguoti, veikti ir neturime galimybės tuos menų informuoti apie tai, kas prieš juos vykdoma ir tai tęsiasi metų metus. Ta situacija pakeista dabar ir atsirado e, ypač netinkamo e, profesionalaus e, elgesio pažeidimai, ypač sunkus profesinės etikos pažeidimai. Ir tuomet yra gali, pagal tas nuės nuostatas galima imtis veiksmų, Ir visa veikla. E, net, net jeigu jūs bandote išvengti atsakomybės, bet vis dėlto atsirado galimybė tokius asmenys pasiekti. Taip pat norėčiau paminėti sutartinių e, prievolių pažydinėjimą ar jų nesilaikymą. E, nekartą apie tai esame kalbėję. Pavyzdžiui, kaip, at, kaip, kas vyksta tais atvejais, kai Pavyzdžiui, jeigu pasibaigia kokio nors leidimo galiojimas ir kaip Ir kaip gauname tokią informaciją? Per auditą, per audito ataskaitas, auditorumo ataskaitas, Olafo teikiamą informaciją, e, bei taip pat vis, visi kiti keliai, kurie yra mums prieinami. Taigi, e, kaip jau sakiau, tai klasikiniai atvejai, netinkamas profesinis elgesys ir sutartinių prievalių pažeidinėjimas širkštus. Nekalbėsiu apie e, tuos įgaliojimus, kurie suteikiami visai institucijai, bet aš kalbu apie tam tikrus įgaliojimus, apie tai, kad mes tyriame. E, elgesi asmenų, kurie turi teisę e, naudotis es fondo lėšomis pagal tam tikras sutartys, pat tam tikrus sandorius. E, asmenys dirbantis įvairiose institucijose, teikiantis paslaugas, EIB, e taip pat auditorumams. Pavyzdžiui, jeigu EIB samdosi kažkokį rangovą, kuris stato pastatus, atlieka kažkokias kitas paslaugas, tai yra ne institucijose dirbantis asmenys, bet Noriu pasakyti, kad paprastai tokių atvejų yra nedaug, tik tai e, komisijos direktoratas e, atsakingas už administraciją ir tik, tik tai labai nedaug atvejų sulaukėme pranešimo apie, tuo, apie tai. Ši kolegija nėra komisijos institucija, tai yra tarp institucinė struktūra ir ji daugmaž yra nepriklausoma, ji turėtų būti nepriklausoma. Aš esu jos vadovu, e, me, mūsų įgaliojimai e, tęsiasi penkis metus, jie nėra, nėra numatyta galimybė jų atnaujinti ir pane vicepirmininkė, vicepirmininkė pane Bužol, dirbusi anksčiau audito rūmose, taip pat yra šios institucijos narė ir, kaip jau sakiau, mes turime būti nepriklausomi. Ir tie Taip pat mes bendradarbiaujame su uh, konkrečiais pareigūnais, dirbančiais komisijoje, taip pat su kolegomis dirbančiais biudžeto direktorate ir taip pat uh, kai kurie iš tų žmonių čia dalyvauja Ir tai yra žmonės, kurie dirba komisijos generalinėme sekretoriate. Šiek tiek apie kolegijos darbo metodus, kodėl ta kolegija buvo sukurta. E, e, ta kolegija buvo įkurta po to, kai e, Teisingumo teismas paskelbė savo nuosprendį byloje dėl planetos. E, to, nagrinėjant tą bylą, paaiškėjo, kad e, kartais yra vykdomos tam tikros operacijos, kurios savo po... Paaiškėjo, kad vykdomos tokios operacijos, kurios yra savo pobūdžių represyvios ir pagal pagrindinių teisių hartiją, kaip paaiškėjo, būtina, kad atsirastų ir tokia institucija ir būtent todėl jie atsirado. Ir būtina užtikrinti, kad ginčio kad um, vertinant tai dviejų ginčio šalių teisės ir pareigas būtina užtikrinti abiejų ginčio šalių teisės ir pareigas. Taip pat, e, tai taip pat susiję su e, įstatymo viršenybės užtikrinimu, taip pat apie su nekaltumo prezumpcijos užtikrinimu. Mums nesutiktos galios tirti, mes turime, mes esame įgalioti tik tai Mes turime teisę tik posėdžiauti. Ir na, per kelias valandas galėčiau visą tai detaliau pristatyti. Taigi toks yra mūsų darbo pobūdis, tai susijęs su mm, pagrindinių teisų užtikrinimu. Mes e, dirbame Bredel pastate posėdžiauda, mes jau surengėme vieną posėdį ir domėjomės, nagrinėjome, kas mums patikėta ir kokiais teisiniais klausimais mes turime domėtis. Pavyzdžiui, jeigu, kaip elgtis tais atvejais, kai nėra kažkokio tai nuosprendžio sprendimo ar kažkokių nuostatų. Aš kalbu apie tuos atvejus, kurie yra nagrinėjami ir atvejus, kuomet laukiame testinių nuostatų, e, testinio sprendimo. Ne, mes nesidomėme tyrimą atliekančių teisėjų darbo. Mes informuojame e, asmenys, kuriuos tyriame, informuojame juos, kad jie padarė kokį nors pažeidimą ir tuomet tie asmenys turi 15 dienų iš tikrųjų, 15 darbo dienų, e, iš tikrųjų, arba 3 savaitės atsakyti ir pateikti paaiškinimą, apsiginti. Tokį laikotarpį numato teisingumo teismas e, atsakovams nagrinėjamose bylose. E, čia nes, nesiremėme komisijoje galiojančią e, įprastą raštišką procedūrą, kur, kur visi, viskas vyksta labai anonimiškai. Ne, šiuo atveju vyksta diskusijos ir mes parengėme po to rekomendacijas, kurias paskui galutinai patvirtiname turiu pasakyti, kad daugelis e, protestuoja, ginasi, priešinasi. E, pavyzdžiui, gruodžio pabaigoje sulaukėme beveik 30 puslapių dokumento ir 50 papildomų priedų susijusių su amerikiečių įmonės veikla. Dirbti buvo, ne, nagrinėti tą atvejį buvo nelengva. Tai susijęs su kitais nagrinėjimais atvejais. Tai, taigi kalbame instituciją, kuri dirba vos dviejus metus, bet e, turiu pasakyti, kad žmonės dažnai priešinasi, e, piktinasi, bet tai yra jų pamatinė teisė. Kartais iškyla sunkumų, nes, pažiūrėjau, siunčiame telefonų žinutės ne, žmonės nereaguoja, siunčiame elektroninius laiškus, siunčiame registruotus laiškus, dabar galime, atsirado galimybė pasitelkti tvarkdarius, kurie nuneša asmenėms skirtą korespondenciją ir gyvenimas tikrai palengvėjo. Kam, ko mes siekime at, atgauti, išieškoti lėšas, kur, ES lėšas, kurios buvo neteisingai panaudotos. Ir mes tengiamės e, kad nenutiktų taip, kad asmenys kurie atvirai sakant pavogė ES fondų lėšas arba kurie mm, tikėtina galėjo tai padaryti, galėtų tai nuslėpti. Ir todėl mes bandome, mes neleidžiame tokiems asmenims tęsti panašios veiklos ir kartais rekomenduojame 3 metus, 3, 3 mėnesius, 3 metus, kartais blogiausiu atveju 5, 5 metus nusišalinti nuo ankstesnės veiklos. Toliau finansinio reglamento nuostatos. negali būti pritaikytos e, kai kuriais atvejais. Ir ko, kaip yra tais atvejais, kuomet a, a, as, asmenims priteisiama apmokėti 3 arba 5 procentus visų bilinėjimosi išlaidų. E, kaip tai kodėl tai geriau nei įmonės likvidavimas, dėl to, kad suma yra Tai, tais atvejais, kai reikia sumokėti e, bilinėjimos išlaidas, yra mažesnė, beveik visais atvejais. Tačiau sudėtingiausias, bjauriausias dalykas, kuomet skelbiama apie visą tai informacija. Ir ką tai reiškia? Visiems paaiškinama, viešai paskelbiama, kad konkretus asmuo, uh, yra prastos reputacijos. Vienose šalise egzistuoja tokia galimybė, kitose ne. Mes suprantame, kad tai yra labai opus aspektas, kuomet skelbiama tokia informacija viešai. Mes e, kartais nusprendžiame taip elgtis, bet ta informacija paskelbiama tik praėjus trims mėnesiams po to, kai asmuo e, informuojamas apie tai, kad jis privalo reaguoti dėl jam patiktų kaltinimų. Tik tuomet skelbiamas informacija, jeigu asmenys tie žmonės nieko nedaro. Žinoma, reikia siekti labiau subalansuotų sankcijų. Mes ne, ne, nenorime visais atvejais pralieti kraujo, taip sakant, E, pavyzdžiui, mes e, tyrėme tokį atvejį, kuomet ar vienas iš žmogus paveikė 16 tūkstančių eurų. Bet svarbiausias, sudėtingiausias aspektas tai, kad e, pakenkiama bendrijos reputacijai, ES įvaizdžiui, prestižui. Todėl mes to turime atsižvelgti į viską, pritaikydami sankciją ir bandydami užtikrinti, kad yra proporcinga, kiek tai užtruko, kas nutiko. Ir taip pat yra galimybė imtis koreguojamųjų priemonių. Kartais, pavyzdžiui, tokie nagrinėjami asmenys taiga pareiškia, kad aš, na, kad aš nebeselgsiu taip. Ir galiu pasakyti, kad E, kad sprendimą priima e, priima atsakingi pareigūnai ir svarbiausias dalykas yra sprendimo galiojimas ir e, teisinis, juridinis to e, sprendimo pagrindas galiu pasakyti, kad kai, kai kada, kad konkrečiais atvejais sprendimai laikomi negaliojančiais, jeigu nebuvo pasitarta su parlamentu, kaip numatyta įstatymuose. Dėkoju Jums, dėkoju už uh, Jūsų paaiškinimus. Aš uh, turiu kelias klausimus. Žinome, kad senoji komisija, e, Edės komisija da, buvo da, pertvarkyta, kiek žmonių joje dirbo. ir kiek jūsų yra atvejų šiuo metu, kiek duomenų apie, turite apie įvairius atvejus jūsų duomenų bazai? Parce que euh, le, la gestion de la base. Aš nesirūpinau duomenų bazės administravimu. Mes turime maždaug, esame parengę 31 rekomendaciją ir Mes pradėjome veikti 2016 metų pabaigoje, taigi užtruko, kol pradėjome gerai veikti. Ir po, po to, žinote, kad mes ruošimės naujam finansiniam reglamentui, tai užtruko, parengėme 31 rekomendaciją, turėčiau paieškoti tarp savo dokumentų. Da, ir dauguma yra susijusi su sutartinių prievalių pažeidimu. Ir da, dažniausia šeši, e, šešiais atvejais, pavyzdžiui, mes nustatėme, kad buvo stambaus masto klaidų padaryta. Ir tos stambios klaidos, rimtos klaidos, tai yra klasikinis dalykas e, teisme. Paprastai tas asmuo, kuris pažeidžia e, sutartį, manoma, kad jis yra padaręs didelę klaidą. Taigi parengėme 31 rekomendaciją Pat buvo tokių atvejų, kurių mes negalėjome da, išnagrinėti iki galo. Ir pavyzdžiui, leidimus užduodantis asmuo buvo priverstas atsiimti savo prašymą pradėti tyrimą. Taigi 31 rekomendaciją parengėme. Oui, bonjour, Dėkoju, aš taip pat kalbėsiu prancūziškai dėl ankstyvojo nustatymo. De, Jūs tikriausiai žinote, kad čia mus riboja laikas. Per vienerius metus mes turime sureaguoti. Kai leidimus užduodantis asmo pateikė savo prašymą, mes turime per vienerius metus sureaguoti. Nuo 2016 metų iš tikrųjų išnagrinėjame keliais atvejus. Jei kai kuriuos mes atmetėme, jie nebuvo nagrinėjami komisijoje, kai kurie buvo išnagrinėti, bet per visus tuos laikus, per visą tą laiką kalbėdama apie visus atvejus, pasakyti, kad iš viso išnagrinėjome apie 40 ar 50 atvejų. Tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Dėkoju. Labai malonu su jumis bendrauti šiandien. Ar jūs galėtumėt mums kraštų pateikti visą tą informaciją, kurią mums pristatėte? Taip, dėkoju, pirmininkė. Taip, e, komisija pateiks jums ataskaitą apie sukčiavimus. Tai vadinasi, komisijos darbo dokumentas pridėtas prie mūsų ataskaitos. 2017 m. Liepos 20 dienos yra pirmasis dokumentas. Ir paskutinis dokumentas yra datuotas 2018 m. pabaiga. Taigi jis yra gan šviežias. Reikėtų taip pat pasakyti, kad tai be abejo mes turėsime išvalgyti tai, kad mes dažnai turime anonimizuoti duomenis. Ir mes ką tik atlikome vidaus procedūrų auditą ir jo metu buvo nurodyta, kad pavyzdžiui audito, auditoriui buvo nepaprastai sunku surasti mūsų komisijos adresą. Taigi, uh, Dar reikės čia kai ką patobulinti. Ir kiek aš supratau, da, kai kas dirba labai gerai, bet ne, reikia taip pat pasakyti, kad kai kurie leidimus užduodantis pareigūnai ne visuomet supranta, kodėl mes kartais užtrunkame sureaguoti. Ir tikiuosi, kad da, da, praktika keisis, kad bus dirbama geriau. Ir paprastai da, e, leidimus išduodantis pareigūnas turi tiesiog nukopijuoti priimtą sprendimą. Kai mes e, da, jūs turite suprasti, kad jeigu visa komisija nagrinėja kokį nors atvejį ir priimi rekomendaciją, tai tu, tuomet gal ir reikėtų tai atsižvelgti. Dėkoju Jums. Taip, iš tikrųjų turime tą darbinį dokumentą. Dėkoju, dėkoju Jums labai, netrukus dar kartą susitiksime. O dabar baigiame mūsų viešą posėdį. Bitte Sie möglichst geräuschlos und schnell su visų tų, kurie neturi teisės dalyvauti uždarame posėdėje, kuo greičiau ir tyliau išeiti iš salės. Taigi jums, kurie dalyvauja.